Good afternoon, colleagues. Um, we begin this afternoon's meeting. Labadiena, ponios ir ponai. Pradedame, darbot, pradedame posėdį, tvirtindami darbo tvarkę. Taip pat keletą pranešimų aš pateiksiu prieš pradedant šitas klausimus. Pirmas, pirmas klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu pasiūlyti įtraukti naują e, punktą 18a. Tai bus prietinis klausimas dėl rašytinio atsakymo komisijai 2016 spalio 6 klausimą, kurį pateikė Sofie Intervent dėl e, privataus skydo ir jėgų e, slapto elektroninio pašto tikrinimo e, JAV žvalgybai, žvalgybos tikslams. Toliau lingvistinė tvarka, kaip visada, nebus verčiama į danų, maltiečių, vengrų ir gėlų kalbas. Taip pat e, pritarimas yra e, koordinatorių rekomendacijos pagal 205 taisyklę. Nominacija pranešėjo, pranešėjos ponios Jimenės Bersedil Barijo. Jis buvo nominuota kaip pranešėja dėl gyvendinimo ataskaitos, dėl direktyvos skirtos minimaliams standartams e, dėl teisių ir apsaugos e, nusikaltimo aukoms. Taip pat buvo e, patvirtintas pranešėjas rengiantis nuomonę, ponas Boni, ir jisai rengs nuomonę dėl Europos debesijos iniciatyvos. Ar komitetas pritarė šioms koordinatorių rekomendacijoms? Panašu, kad taip. Dar vienas pranešimas. Rytoj bus balsuoma elektroniniu būdu ir 11 val. 45 minutės prašau turėti elektroninio balsavimo korteles. Ar turite dėl darbo tvarkos klausimą? Taip. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakartoti tai, ką aš jums parašiau praėjusią savaitę. Norėčiau, kad komisijos nariai žinotų. Aš parašiau mūsų komis, komiteto pirmininkui, paprašydama, kad surinktam klausimus klausimus e, ir gautėm iš komisijos paaiškinimus dėl pareiškimų, kuriuos pateikė, padarė tos pareiškimus komisaras Götinger. Tai yra rasistinio pobūdžio pareiškimai, homofobiniai pareiškimai, e, žeminantis moteris. Ir mano nuomonė, tai yra visiškai nepriimtinas elgesys, ypač e, sunku tai girdėti iš komisaro lūpų. O dar mes girdėjom, kad jis bus nominuojamas į komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas. Taigi yra prašymas, kad komisija pateiktų paaiškinimą dėl pono Oettingerio pareiškimo. Tai yra būtinas dalykas ir aš noriu, kad mūsų komiteto nariai tai žinotų ir kad jie komitetas parengtų jums siekiant gauti tos paaiškinimus iš komisijos. Uh, Ačiū. Jeigu nėra daugiau darbo tvarkos klausimų, galiu atsakyti jums. Tai, kai jūs pasakėt, tai apie tai man pranešė dar ir kitas kolega iš mūsų komiteto ir aš iškelsiu šį klausimą e, koordinatorių posėdėje. Taigi, ačiū Jums už tai, kad iškėlėte šią problemą. Kolegos, o dabar prašau Pereikime prie mūsų pagrindinio šio posėdžio klausimo. Tai yra klausimai dėl mėlynosios kortelės. Džiaugiamės primdami svečius šią popietę mūsų komitete. Pirmiausia, noriu pristatyti klausimui. Man neįprasta ši pozicija, mm, pirmininkauti klausimams. Taigi prašau jūsų kantrybės. Sveikinu atvykusius mūsų svečius, gerbiami kalbėtojai, ponios ir ponios. Man labai malonu e, Jūs matyti čia šiuose klausimuose dėl mėlynosios kortelės reformavimo. Kaip žinote, tai yra labai svarbus ir jautrus klausimas, ta prasme, kad legalus, legali migracija jau seniai buvo šio komiteto darbo atvarkėje. Mūsų komitetas labai rimtai svarsto šį klausimą ir šis klausimas, jame mes susitelksime e, į tai, kokie yra pagrindiniai klausimai, pagrindinės problemos ir koks yra kontekstas. Man labai malonu šiandien su mumis matyti nemažai ekspertų ir kalbėtojų. Taip pat dėkuoju komiteto nariams, šešėliniams pranešėjams, kurie mums padės šiame procese teisė, kurios pasiūlymas dėl mėlynosios kortelės pakeičia 2009 metų direktyvą, kuri šiuo metu galioja. Tai yra labai svarbu, nes mes supratome, kad dabartinė mėlynoji kortelė nėra dažnai naudojama. Kol kas ji net nešė reikšmingos naudos ar sėkmės būtina peržiūra, nes ši priemonė pirmiausia buvo skirta tam, kad galėtum pritraukti ES aukštos kvalifikacijos darbuotojus, siekiant užpildyti darbo vietas ES, skatinamas konkurencingumas ir taip pat tvarkomasi tokiu būdu su mūsų senėjančio kontinento amžiaus problemomis, demografinėmis problemomis. Ir tai yra labai e, svarbios dėrybos teisėtos migracijos srityje. E, pastaraisiais keliais metais e, daug buvo dirbama su skubiais klausimais dėl pabėgėlių krizės ir kiti klausimai kol kas buvo atidėti šalį. Ir iš esmės mėlynosios kortelės peržiūra yra labai svarbus klausimas, svarbu, kad mūsų komitetas prie to prisidėtų. Naujas pasiūlymas yra pirmoji išaiška naujos politikos dėl teisėtos migracijos, kuri įtraukta į 2015 m. komisijos Europos migracijos darbo atvarkė. Taip pat kalbame apie keturis ramščius šios siūlomos direktyvos siekiant um, geriau valdyti migraciją. Pagrindinis teisėkuros veiksmas tai yra modernizavimas e, mėlynosios kortelės sistemos. Ir parlamentas laikosi holistinio požiūrio į migraciją ir tai buvo pabrėžta parlamento rezoliucijoje, kuri patvirtinta praėjusiais metais remiantis Metazolo ir Kengė pranešimu. Ir klausimai yra dalis šio politinio e, proceso. Šios dienos klausimuose mes norėtume įvertinti pasiūlymus įvertinti silpnasias vietas 2009 metų sistemos ir atspindėti plačiau ES mm, migracijos politiką. Europos komisija pati pripažino 2014 metų įvertinimo ataskaitoje, kad 2009 metų ES milinosios kortelės direktyva nebuvo sėkminga. Ir mes turime labai aiškiai ir sąžininkai tai pripažinti mums reikia pasiūlyti naujesnę, geresnę sistemą. Reikia atsakyti šį klausimą. Aš esu pranešėjęs šios temos ir esu asmeniškai labai suinteresuotas šiais klausimais. Aš rengiu pranešimą, kuris mm, atsižvelgia diskusiją su e, užimtumo komitetu, turėtų būti patiktas mūsų komitetui 8 gruodžio. Tikslas yra pradėti dėrybas kitų metų pavasarį. Šiandien pirmiausia peržiūrėsime pasiūlymo kritinį vertinimą. E, tam vadovavo e BPO atstovų, Europos komisija ir akademinė bendruomenė. Išnagrinėjusio kontekstą versintinsime e, poreikius ES politikos ir teisėkuros ir įvertinsime siūlomų priemonių potencialų poveikį. Turime pasižiūrėti, kokiu lygiu uh, milnoji kortelė gali pagerinti padėtį. Vienas iš svarbiausių dalykų pasiūlyme tai yra panaikinti paralelinės nacionalinės sistemas, kuriamis bandoma pritraukti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečius. Mes e, norime panagrinėti potencialią pridėtinę vertę, kurią sukurtų ES milinoji kortelė. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Kokia yra ta pridėtinė vertė mėlynosios kortelės ES e, lyginant su tuo, kas šiuo metu yra vykdoma valstybių narių lygių. Taip pat labai e, svarbu bendradarbiauti su tarptautinė migracijos organizacija ir išnagrinėti, kaip galima pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus platesnėme darbo migracijos kontekste. Taigi šiandien klausimo metu išklausysime mūsų narių ir svečių nuomonę. Dėl procedūros. Kiekvienos iš trijų sesijų pabaigoje bus klausimų atsakymų sesija su komiteto nariais. Prašau taip pat atkreipti dėmesį, kad šie klausimai yra transliuojami internetu ir, vis, ir, ir visi pasisakymai bus įrašomi. Kolegos, pradėsime klausimus. Pirmiausia bus pristatymas, kurį pateks du mūsų kalbėtojai. Tai yra EBPO ir komisijos bendras projektas kuriuo persvarstoma darbuotojų migracijos politika ir tyrimo darbuotojų migrantų įdarbinimas Europą pristatymas. EBPO tarptinės migracijos skyriaus vadovas Jean-Christophe Dumų ir politikos analitikas Jonathan Šalov. Abu kolegos pristatys bendrai savo pranešimą. Yra peržiūrima nauja migracijos politika Europoje ir taip pat tyrimas, kuris pavadintas Europoje įdarbinti imigrantus darbuotojus Europoje. Yra patiktos ir rekomendacijos, ir dokumentai, ir jūs galite su jais susipažinti internete. Yra jie tinklalapyje atsiusti tie dokumentai. Gerbiami kolegos, jums skirtos 15 minutės, prašau. Vertiniu. 16 tūkstančių, atsiprašau, kvalifikuotų migrantų važiuoja. Taigi ES skaičiai yra žymiai mažesni. Kaip jau sakiau, e, leidimas yra labai svarbus e, veiksnys, bet galite pamatyti, kad ir ES politika prisideda e, prie migrantų srautų tipo Aš visų detalių nepristatysiu, bet mes pateikėme šiokių tokių rekomendacijų, kaip pagerinti bendrąją darbo jėgos migracijos bazę, kaip pagerinti kvalifikacijų pripažinimo sistemą, uh, E, kvalifikacijų suderinimo ES sistemą, e, kaip e, sustiprinti ir pagerinti duomenų bazės, kurios leistų suderinti kvalifikacijas. Aš manau, kad darbo jėgos migracijos kanalams tai yra labai svarbu. Taip pačios darbo rinkos efektyvumas pagerėtų. Kad pagerintumėm procedūrą, uh, E, jau įvedėme standartinės paraiškos formas pagal Šengeno informacinę sistemą. Manome, kad tokios pat paraiškos gali būti teikiamos ir e, darbo siekiančiųjų. E, suprantame, kad turi būti sukurti tam tikri vadinamieji vartai patekimų į ES, kai tai būtų viena bendra sistema. Ir paskutinis pastebėjimas susijęs su to, ką mano kolega jau sakė, labai ilgas politikos kūrimo laikas turime lankščiau koreguoti reglamentavimo bazę ir atkreipti dėmesį į visus e, naujus iššūkius. Kitas dalykas, kaip ES reglamentuoti, e, reklamuoti, atsiprašau, kad visi žinotų, ko, kaip jie galima išvažiuoti, kokį darbo leidimą galima gauti ir panašiai. Ta padaryti būtų galima įvairiais būdais. Į ES vadinamąją reklamą būtų galima įtraukti daugybę įvairiausių kriterijų Aišku, nauji leidimai turi suteikti ypatingų uh, tam tikrų privilegijų, pavyzdžiui, palengvintas pervažiavimas per sieną, uh, kvalifikacijos pritaikymas ES sistemai. Kokia nauda? E, mėlynąją kortelę didelė dalimi nebuvo atsižvelgta, nes nei darbuotojai, nei darbdaviai didelės naudos iš mėlynosios kortelės nematė. Jie sakė, kad nacionalinės sistemos yra geresnės. Todėl kilo klausimas, kaip tą paketą padaryti patrauklesniu. Žinoma, ES e, lygmuo suteikia daugiau galimybių judumui, taip mes galime tarsi tiltų sukurti ir bendras ES leidimas leistų darbuotojams keliauti iš vienos valstybės į kitą arba perkelti darbo vietą iš vienos valstybės į kitą. Konkrečiai dėl melnosios kortelės mes e, įvertinome atlyginimų klausimą. Ir aš jums tik tai tą skaidrį ir norėjau parodyti, joje matome, kaip sunku yra gauti mėlynąją kortelę skirtingose valstybėse narėse. E, stulpeliai parodo, kokia dalis tretinį išsilavinimą turinčių žmonių, ne tik trečiųjų šalių piliečiai, bet apskritai visi žmonės e, e, jau dabar uždirba daugiau negu mėlynosios kortelės senasis lengstis. Skirtumas milžiniškas, kaip jūs matote, kai kuriuose valstybėse yra nepaprastai sunku gauti mėlynąją kortelę, kai kuriuose kitose valstybėse labai paprasta išdavimo sistema. Šioje e, skaidrėje raudoni stulpeliai rodo, kad e, nėra mėlynosios kortelės tose valstybėse ir e, ten darbą gauti pagal nacionalinę sistemą yra žymiai paprasčiau. Tačiau bendrai e, dėl atlyginimo e, yra žymiai lengviau kartais įsidarbinti. Pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijose yra nustatytas labai aiškus atlyginimo slengstis aukštos kvalifikacijos darbuotojams. 3 ketvirtadaliai e, tokių darbuotojų užsidirba daugiau, uždirba daugiau negu pagal mėlynosios kortelės sistemą. E, ši sistema yra pagrįsta jaunais aukštos kvalifikacijos specialistais, ką tik baigusiais mokslus dažniausia. E, E, nes žinia, tokie žmonės gali pradirbti su žemesniu atlyginimu, bet labai greitai jie perina į aukštesnį lygmenį. Taigi, jeigu net pagalvotumėm apie galimybės suteikti mėlynąją kortelę ir sumažinti atlyginimus lengsti, pasveriant bendrą pajamų lygį, gal 40-50 tūkstančių daugiau žmonių pritrauktumėm. Tokie skaičiai nėra milžiniški, bet vis tik tai būtų svarbu lyginant su kitomis pasaulio dalimis. Kokios kitos problemos yra dėl melinosios kortelės? E, pirmiausia, atlyginimų e, pagerinimas, ypač jauniems e, šviežiems absolventams. Suprantame, kad taip pat paraiškų apdorojimo laikas turėtų būti patrumpintas Taip pat įtraukėme e, reikalavimą panaikinti darbo rinkos testus e, darbuotojams migrantams, kai jie nori e, pakeisti savo statusą ir gauti mėlynąją kortelę. Taip pat turime sutrumpinti laikotarpį, per kurį yra suteikiamas leidimas gyventi ES Net ir melinosios kortelės turėtojai kartais ES turi labai ilgai laukti, gaus leidimą gyventi. Dabar sakoma, kad gal visai reikėtų panaikinti tokį reikalavimą melinosios kortelės turėtojams. Ir paskutinis dalykas, mes turėtume pašalinti kvalifikacijų pripažinimo kliuvinį. E, turėtumėm leisti kandidatams iš anksto uh, gauti kvalifikacijos pripažinimą. ES lygmenių vienos ar kitos valstybės kvalifikacija turi būti pripažinta ir darbdavys turi žinoti, kad jeigu jis suteiks darbą tam ar kitam žmogui, jam turės būti tenkinami tam tikri reikalavimai atlyginimui, darbo sąlygoms ir panašiai. Taigi, e, galiu pasakyti, kad mūsų leidinys yra keli šimtai puslapių, ten rekomendacijų yra žymiai daugiau apie visą sistemą. Aš noriu išskirti tik tai šias. Ačiū. Um, Dėkoju. Manau, kad tikrai bus nemažai klausimų, kuriuos galėsime atsakyti po to. Dabar norėčiau suteikti žodį Lorai Karado. Jis yra Europos komisijos migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato e, atstovė. Noriu padėkoti e, mūsų prelegentam Ir e, čia norėtume išgirsti daugiau apie e, to pasiūlymo e, pridedamąją vertę, žiūrint iš ES pozicijų. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, noriu taip pat padėkoti EBPO kolegoms už jų tyrimo pristatymą. Mes kartu dirbome šioje srityje, ypač kalbant apie teisėtą migraciją, kai norime prisikviesti aukštai kvalifikuotus darbuotojus pagal mėlynosios kortelės e, sistemą. Taip pat poveikio vertinimas buvo labai svarbus, buvo kalbama e, apie atlyginimų ribinės vertės ir kokią įtaką visą tai daro. Aš norėčiau pakalbėti apie pagrindinius aspektus ir tuos sudėtingesnius dalykus, ir mm, esame susilaukę klausimų ne tik iš Europos parlamento, bet ir iš kitų suinteresuotųjų asmenų. Norime, kad dabar veikianti melinosios kurtelės sistema būtų įtraukesnė ir daug geriau veiktų, kad galėtume pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų daug daugiau, nes EBPO kolegos sakė, kad iš tiesų ES turi pakankamą potencialą aukštos kvalifikacijos darbuotojams pritraukti, lyginant tiek su kitomis šalimis, lyginant e, ir su tuo, kiek žmonių norėtų atvykti į ES, jei ES pasiūlytų palankesnės sąlygas. Tai aišku, siejasi ir su migracija. Pirmiausia, atlyginimai. Jonathanas labai aiškiai pasakė, kad dabartinė e, riba, kuri yra mm, nustatyta melinosios kortelės sistemoje, yra per aukšta ir yra dirbtinai per daug pakelta. Yra nacionalinės sistemos aukštai kvalifikuotiems darbuotojams pasikviesti ir mes norime sumažinti e, e, tą ribą kad šakutės būtų nuo 1 iki 1,4. Tai būtų kvalifikacinis atlyginimo reikalavimas melinosios kortelės sistemos dalyviams. Valstybės narės nustato atlyginimo ribą, remdamosi savo vidutinių nacionalinių atlyginimų ir tas minimumas turi būti toje skalėje tarp vieno ir 1,4, bet aišku, kad maksimumas gali būti didesnis. Bet reikia laikytis darbo įstatymų, kolektyvinių darbo susitarimų, užtikrinti vienodas e, galimybės vyrams ir moterims ir apskritai visi Mm, visa sistema turi remtis galiojančiais teisės aktais. Taigi mes nustatėme tą ribą nuo iki, bet e, valstybės narės turi pakankamai lankstumo ir tą norėčiau pabrėžti. Taip pat, e, kalbant apie jaunus absolventus, dabar jam ši sistema nėra prieinama, tai mes turime atitinkamą pasiūlymą pagal kurį jauni žmonės, jauni absolventai galėtų dalyvauti šioje sistemoje. Taip pat tyrėjai e, galėtų dalyvauti, taip pat absolventai, e, kurie baigė mokslus ES, turi devinių mėnesių laikotarpį susirasti darbui. Yra taip pat siūlomi ir kiti įtraukties lankstumo elementai, greitesnės procedūros, e, kad valstybė narė Mm, taip pat vykdytų tokią pagreitintą mm, dokumentų tvarkymo procedūrą. Be to, mes norime, kad iš tiesų būtų europinė sistema ir būtų daugiau harmonizavimo, nes tai reikštų ir europinę e, pridedamąją vertę. su šiuo pasiūlymu mes tikrai nenaikiname nacionalinių sistemų, mm, taip pat ir darbo migracijos rytyje, bet nereikia, kad būtų tai pačiai žmonių kategorijai paralelės, paralelinės sistemos, kurios kirstusi. Mūsų tikslas yra, kad Europos melinosios kortelės sistema būtų įtraukesnė, lankstesnė ir mm, labiau patraukli. Ir kad galėtume tokią sistemą pasiūlyti, mes išnagrinėjome nacionalinės sistemas, pabandėme e, perimti geruosius elementus iš tų nacionalinių sistemų ir juos įtraukti į europinę mėlynosios kortelės sistemą norime sudaryti pakankamas lankstumo galimybės valstybėm narėm ir tuo pat metu siekti daugiau harmonizavimo, kad veiktų ta bendra Europos sistema, nes jinai turėtų pridėtinę vertę, kadangi ES yra e, didelė organizacija ir gali tą pridėtinę vertę turėti ir taip pat norime skatinti ir judumą ES viduje. To nacionalinės jokios sistemos negali pasiūlyti. O tas judumas ES viduje yra labai svarbus mūsų pasiūlymo elementas. Ir mes būtent pabrėžėme, kad melinosios kortelės turėtojai turi ir mobilumo galimybę ir tai atsispindi studentų ir tyriejų direktyvoje ir perkelimo įmonių viduje e, direktyvoje. Ir mes e, savo pasiūlyme labai palengvinome tą e, judėjimo ES viduje galimybę. Taigi tai yra labai ambicingas mūsų pasiūlymo aspektas. Mūsų tikslas, apibendrinant, būtų štai koks. Mes norime didesnio harmonizavimo, norime, kad labai aukštos kvalifikacijos darbuotojams būtų europinė sistema, bet tuo pat metu norime, kad ta sistema būtų pakankamai lanksti ir taip pat valstybės narės turėtų daugiau lankstumo. Viso to tikslas - pritraukti aukštai kvalifikuotus darbuotojus į ES, o tai leistų padaryti, nes mūsų pasiūlymas būtų pakankamai patrauklus ir palengvintume galimybę gauti, mm, galimybę gauti teisę ilgai gyventi ES. Taip pat palengvinome šeimų susijungimo galimybės ir taip pat sudarėme palankesnės sąlygas savarankiškai dirbti. Toks dalykas tikrai nebus draudžiamas. Tai tokia yra mūsų pasiūlymo taikymos rytis. Ir dar vienas svarbus pakeitimas yra tai, kad mėlynosios kortelės sistema bus taikoma ir tiem, kas turi tarptautinę apsaugą. Dabar asmenys kuriems suteikta tarptautinė apsauga, negali naudotis mėlynosios kortelės sistema, o ateityje galės. Ir galės dalyvauti toje mėlynosios kortelės sistemoje, toje valstybė narėje, kuriems suteikta tarptautinė apsauga ir taip pat mm, ES mastu. Ir uh, dabar pabėgėliai negali uh, neturi teisės judėti ES viduje, o pagal naują pasiūlymą galės e, dalyvauti žydrosios kortelės sistemoje ir taip pat judėti ES viduje. Tai užbaigdama pasakysiu, kad kaip ir sakė pirmininkas, tai yra vienintelis mūsų pasiūlymas teisėtos migracijos rytise Norime, kad jisai būtų sva, sparčiai svarstomas ir labai tikimės, kad 17 metais parlamentas bus pasirengęs dėryboms dėl šio pasiūlymo ir tikimės, kad ir taryba jau bus mm, pasirengusi dėrybom, nes norime turėti ambicingą sistemą, leidžiančią mums pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir norime, kad tokia sistema pradėtų veikti kuo greičiau. Vėliau šiandien taip pat pakalbėsime apie kitas e, darbo migracijos e, sritis ir mes norime atlikti mm, apskritai peržiūrą visų teisės aktų, teisėtos migracijos rytise, ne tik migracijos susijusios su darbu. Ir visą tai planuojame 17 metais svarstyti. Taip pat e, norime mm, parengti pasiūlymą dėl verslininkų pritraukimo į ES. Taip pat svarstome galimus alternatyvius modelius skirtus darbo migracijai ES lygių. Taigi turime nemažai darbų susijusių su teisėta migracija ir esame pasirengę su parlamentu ateityje visą tai svarstyti. Helpful, and again, um... Labai dėkuoju e, už naudingą pranešimą. Pabaigoje sesijos klausysimės e, klausimų ir atsakymų. O dabar išnagrinėsime komisijos, e, išklausysime komisijos atliktą tyrimą, kokia yra pridėtinė vertė mirnusios kortelės ir kaip tai susijęs su nacionalinėmis sistemomis. Tas tyrimas bus prieinamas kolegoms ir šešėlinėms kolegoms ir visiems suinteresuotiesiems maždaug po dviejų dienų. O dabar išklausysime autorių tų, tos ataskaitos, tai ponas Ivan Martin tai yra Florencijos instituto skirto e, Europos klausimams ir migracijos politikai, profesorius ir mokslininkas. Kartu su savo kolegė Sona Kalantarijan e, jie parengė pranešimą. Prašau žodis profesoriui. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu ispanų kalbą. Labai dėkoju. Aš manau, kad labai svarbu išnagrinėti šią temą Europos parlamente. Labai svarbu, kad Europinės institucijos nagrinėtų įvairius teisėkuros tikslius, e, teisėkuros žingsnius, kad būtų galima parengti e, tinkamą direktyvą. Direktyvos reformą paskelbė komisijos pirmininkas Junkeris 2014 lapkritį ir tai buvo viena iš svarbiausių priemonių teisėtos migracijos dokumentų rinkyje, rinkinyje 2015 e, gegužė. O 16 birželį komisija pateikė pasiūlymą reformuoti tą dokumentų rinkinį ir dėrybos vyks kitų metų pavasarį. Ir jeigu jos vyks sėkmingai, tai bus patvirtinta 17 pabaigoje arba 18 pradžioje ir prasidės prieinamasis laikotarpis, o tai įsigalios 2020 arba 2021 metų pradžioje anksčiausiai. Taigi, jeigu viskas vyks sklandžiai, tai užtruks penkerius metus, kad būtų galima pradėti vykdyti reformą susijusią su aukštos kvalifikacijos migrantais. Labai svarbu, kad mes tinkamai vis, visam pasiruoštum visą tam procesui. Labai svarbu, kad ta reforma būtų pritaikyta prie Europos darbo rinkos poreikių. ir taip pat, kad atitiktų teisėje kuros tikslus. Mano institutas parengė tyrimų dokumentą, ataskaitą, kurioje kalbama apie spragas ES e, teisė, kurioje teisės aktuose migracijos rytyje ir kaip tas teisėtos migracijos spragas užpildyti. 2016 m. birželį komisija E, pasiūlė peržiūrėti teisėtos migracijos paketą. Trys dalys yra mūsų tyrimo dokumente. Pirmiausia, kritinis e, įvertinimas komisijos pateikto pasiūlymo. Visų pirma, iš dalies pakeitimas Mirinosios kartelės direktyvos. Antra dalis tai yra mėginimas paaiškinti spragas teisėtos migracijos pakete, kurį pasiūlė Europos komisija. Čia svarbu nustatyti, identifikuoti Europos darbo rinkos poreikius ir patiekiamus pasiūlymus tiek ES lygių, tiek valstybėse narėse. Nes tuo būtų galima paaiškinti ir tuos apribojimus, su kuriais susiję mūsų pasiūlymai ir prie to aš vėliau sugrįšiu. Ir paskutinė to vertinimo, trečioji dalis, tai aš vėliau apžvelgsiu savo pranešime, tai yra būklės įvertinimas. Apie tai kalbėjo ir vidaus reikalų generalinio direktorato atstovė kai kalbame apie teisėtą migraciją ir Europos darbo migracijos politiką. Čia matote skaidrės, nebūtina, žinoma, jums skaityti, kas ten parašyta. Yra salės gale mm, šių skaidrių popierinis variantas kopijos, galėsite susipažinti, jeigu norėsite. Bet aš tikiuosi, kad mano pranešimas bus pakankamai aiškus. Bet galbūt tas dokumentas jums vėliau pravers vėlesnėse diskusijose. Diskusijos vyksta dėl Mėlynosios kortelės direktyvos reformos. Ir tikslai buvo mm, apibriežti komisijos darbinėme dokumente. Tai yra išlaikyti aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečius ES viduje ir padėti jiems prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. Turint galvoje, kad Europos darbo rinkai reikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Ir tokiu būdu būtų galima užpildyti spragas, trūkumą aukštos kvalifikacijos darbuotojų ES darbo rinkoje. Štai tokie tikslai yra susiję su Mirnosios kortelės direktyva. Po šešių metų komisija e, paskelbė, jog reikia reformos ir turiu gana aiškiai pasakyti, kad siūloma reforma, kurią, kurią pateikė komisija, joje yra reaguojama į didžiąją dalį trūkumų, kurie nustatyti dabar galiojančioje Milinosios kartelės direktyvoje, kalbant apie teisėtą migraciją. Ir aš matau, kad komisija deda daug pastangų stengiant, stengiantis užpildyti tas spragas, tuos trūkumus, o ši užduotis tikrai nėra lengva. Galiu pripažinti, kad komisijos pasiūlymas yra drasus, novatoriškas, išmintingas. Jame atsižvelgiama ir į išlaidų klausimą, įgyvendinant Mirinosios kortelės direktyvą Taip pat apimamos ir Melinosios kartelės turėtojų teisės. Taip pat kalbama ir apie kitas reformas. Aš nesileisiu detalės, matote, skaidrės kairėje pusėje. Lara Kural taip pat apie tai, Korado apie tai taip pat kalbėjo gana išsamei. Reformos pasiūlyme vis tiek dar yra likę neišspręstų klausimų ir būtent juos reikėtų aptarti. Pirmiausia, dabartinės nacionalinės teisinės migracijos sistemas skirtas aukštos kvalifikacijos darbuotojus reikėtų pakeisti viena bendra europinė sistema. Tai yra optimalus, pagrystas pasiūlymas, žvelgiant iš Europos institucijų pozicijos Tai yra pereiti prie tikros ES bendros darbo rinkos. Tačiau su tuo susiję yra tam tikri pavojai. Visų pirma, remiantis 2009 metų uh, patirtimi ankstesnė mėlynosios kortelės direktyva, negalime būti tikri, kad naujas pasiūlymas, jeigu jis patvirtintas, kad jis tikrai atitiks, atitiks tą lankstumą, kurio reikia darbo rinkai. Nes būtina tai pabrėžti būtina užtikrinti lankstumą, kad galėtum pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą iš užsienio. Ir galbūt e, ta reformuota mėlynoji kortelė neleis iki galo pasiekti, pasiekti šio tikslo. Lankstumas yra užtikrinamas per nacionalinės sistemas. Ir gali būti, kad europinė sistema nebus pakankamai lanksti dar gana ilgą laiką. Jau dabar užtruks mažiausiai penkerius metus, kol reformuosime Milinosios kortelės direktyvą. O nacionaliniu lygiu susitarimą galima per metus ar net per keletą mėnesių pasirašyti susitarimą. Čia reikia tiesiog pritarimo nacionaliniu lygiu. To pasiekti neįmanoma, kalbant apie ES bendrą sistemą. Ir tai yra viena iš, viena iš rizikų, viena iš pavojų. Čia yra įvairūs kintamieji ir nemanau, kad ES mėlynosios kartelės sistema tenkins visus poreikius ES lygių dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Taip pat vietinės sistemos, nacionalinės sistemos tenkina labai aiškius konkrečius vietos tikslus, ko negalės padaryti bendra ES sistema. Dėl to galbūt gerai turėti keletą tokių sistemų, kurios tarpusavėje nekonkuruotų. Jeigu ES mėlynoji kortelė turėtų pridėtinę vertę, tuomet darbdaviai ją ir naudosis. Tai yra svarbus dalykas ir nemanau, kad yra neigiamas dalykas, jeigu paraleliai egzistuotų keletą, nacionalinių, keletą sistemų, tiek nacionalinės, tiek europinė sistema. Kitas dalykas. Čia kalbam apie kontraktą, aukštos kvalifikacijos darbuotojas turi gauti kontraktą, sutartį pasirašyti, kad galėtų gauti mėlynąją kortelę. Bet mes tiesiog bandome palengvinti darbdavių padėtį, kad jie galėtų sudaryti tokią susitarimą, sutartį pasirašyti su aukšto lygio darbuotoju. Ir tuomet visą tai grindžiama ne apskritai poreikių aukštos kvalifikacijos darbuotojų, bet darbdavio galimybėmis pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotoją ir pasiūlyti jam sutartį ir tokiu būdu sudaryti sąlygas gauti mėlyną kortelę. Taigi, iš esmės kalbame ne apie darbo jėgos pritraukimą, bet apie darbdavių gebėjimus susirasti ir pritraukti konkrečius darbuotojus. Taip pat reikėtų aptarti atlyginimo ribas. Taip pat kaip identifikuoti pripažintus patikimus darbuotojus. Ir vėliau pasiūlyme išsameu apie tai kalbėsiu. Čia matote antrą skaidrę. Čia jau išeiname už mirnosios kortelės direktyvos taikymos ryties ribų. Kai analizuojame ES politiką, tai matome, kad yra didelis netitikimas tarp tikrųjų darbdavių poreikių ir to, ką tiek ES, tiek nacionaliniai e, teisės aktų rengėjai siūlo. Ir tai daro poveikį rinkoms. Tai taip, taip, taip pat daro poveikį ir šiai siūlomai reformai, pasiūlymui, Šis pasiūlymas yra grindžiamas anksčiau buvusiomis politikos skriptimis. Tai nėra kažkas visiškai naujo. Ir taip pat yra globaliai vertinamas, e, vertinama ši priemonė. Ir ši priemonė yra tam tikrą prasme ribota, nes jinai turi poveikį tik labai nedideliam teisėtų migrantų poveikiui pagal VPO statistiką. Darbo migracija yra gana plati, bet čia kalbame tik apie aukštos kvalifikacijos darbuotojų, darbuotojus migrantus ir įvairūs tarptautiniai tyrimai priejo prie išvados, kad Europoje reikia ne, ne vien tik tai aukštos kvalifikacijos darbuotojų, bet apskritai bet kokių darbuotojų mums reikia darbo jėgos. Ar šis pasiūlymas neatspindi šių poreikių? Ir taip pat yra daug netikrumo. Mes net nežinome, kada bus patvirtintas, patvirtinta ši reforma ir tai gali užtrukti gana ilgai, kalbame apie ateitį. Yra tam tikrų ir struktūrinio privojimų, su kuriais susidara ES darbo migracijos rytie. Vienas dalykas yra viešoji nuomonė, kitas dalykas yra nacionalinės vyriausybės. Viešoji nuomonė e, vietoje gali skirtis nuo vyriausybių nuomonės. Ir tai, ko gero, nėra susijęs su darbo rinkos poreikiais. Labai sunku ES lygių parengti pasiūlymą, kuris atspindėtų tikruosius darbo rinkos poreikius ir tai apriboja judėjimo laisvę, veiksmų laisvę ES lygių. Taip pat sutartyse yra kalbama apie įgaliojimų paskirstimą, galių paskirstimą. Dėl to sunku tikėtis, kad mes galėsime parengti tokią mėlynosios kortelės direktyvą, kuri bus tarsi darbo leidimas migrantams dirbti Europos Sąjungoje. Labai sunku, esa, turint galvoje dabartinį įgaliojimų ir atsakomybės pasiskirstimą tarp institucijų tikėtis tokio vientiso pasiūlymo. Tai bus ganėtinai suskaldyta sistema. Reiškia, Europa bus suskaldyta ir Europa taps mažiau patraukli aukštos kvalifikacijos darbuotojams migrantams. Sutarčių sudarimo lygių bus sunkumų, kultūrinių kalbos, e, kalbos prasme bus įvairių kliūčių. Taigi Europa yra labai fragmentuota, turime anglosaksiškas šalis, labai liberales ekonominės sistemas ir žmonės, kurie yra aukštai kvalifikuoti, gauna e, gerus atlyginimus, bet galbūt ne visiems to reikia, aukšto, aukšto lygio gebėjimų ir kvalifikacijos darbuotojams ne visada tai yra patrauklu, jeigu atsiranda kažkokių kliūčių. Čia mes turime ne vien techninius dalykus nagrinėti, ne tik būklę įvertinti, reikia įvertinti ir politinę padėtį. Kokius režimus, kokias sistemas galima sukurti ES lygių, kai kalbam apie darbo politiką? Kaip, kaip būtų galima tai susijęti su nacionalinėmis sistemomis? Mes turime judėti prie bendros darbo rinkos sistemos. Ar iš tiesų to mums reikia? Aš keliu tokį klausimą. Tai tarsi būtina sąlyga šiuose diskusijose, apskritai kalbant apie mėlynąją kortelę. Kitas klausimas yra labiau ekonominio pobūdžio, bet taip pat svarbus. Iki šiol mes reglamentuojame prieigą ir galimybę gauti darbo leidimą ne prieiga prie darbo rinkos, bet dėl, dėl darbo leidimo gavimo. Milnoji kortelė reglamentuoja galimybę pasirašyti sutartį, bet neužtikrina prieigos prie darbo rinkos. Turime pagalvoti, kaip veikia darbo rinka jeigu norime pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir patenkinti darbdavių poreikius. Kitas dalykas, kurį turime išspręsti. Jeigu norime tokios migracijos politikos, kuri būtų mažiau ribojanti aukštos kvalifikacijos, aukšto lygio gebėjimų turintiems darbuotojams, ką mes turime daryti? Ar mes turime palengvinti sąlygas aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Pavyzdžiui, Australija, Naujoji Zelandija, JAV siūlo patrauklės sąlygas. Ten tos sistemos yra mažiau ribojančios nei Europos Sąjungoje. Ta Europos Sąjungos dalis, kuri nėra anglosaksiška, jos darbo rinkos tvarka yra žymiai labiau ribojanti. Mes turime ištikrinti lankstumą darbo rinkoje. Dėkuoju ir toliau Katrina Aisil, Europos parlamento tyrimų tarnybos atstovė. Jis dirbo prie ex ante poveikio vertinimo ir pateikė poveikio vertinimo analizę, kurią paskelbė komisija. Jums skirtos penkios minutės. Prašau, Katerina, žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad mane šiandien pasikvietėte tam, kad pristatyčiau e, pirminio vertinimo, kurį aš parengiau apie Europos komisijos poveikio vertinimą išvadas. E, tai papildo e, pasiūlymą peržiūrėti ES Milnosios kortelės direktyvai. Poveikio vertinime yra akivaizdžiai nurodyta, kad reikia imtis veiksmų bendrai keičiant ES dabartinę Milnosios kortelės sistemą. Labai aiškiai išskirtos problemos, paaiškinta, kokia yra e, dabartinės Melinosios kortelės direktyvos e, pažangioji pusė ir tai yra siejama su e, politikos alternatyvomis, kurios leisų sukurti geresnio ir gyvendinti geresnio reguliavimo gairės. Yra atlikta nemažai poveikio vertinimo studijos uh, E, darbų ir nors ne visos pateikiamos alternatyvos atrodo e, tikėtinos dėl, pažiūrėjau, subsidiarumo priežasčių, komisija bendrai bando išsiaiškinti e, iš, nurodytų problemų sprendimus. Poveikio vertinime yra įvardinta kiekvienos alternatyvos socialinė ir politinė įtaka, taip pat jos alternatyvos yra pasvertos pagal aktualumą, veiksmingumą, e, efektyvumą ir suderinamumą su kitomis ES politikos rūšimis. Ribotas duomenų skaičius, Europos komisija apie tai kalba labai viešai, rodo, kad poveikio vertinimo kiekybinis aspektas, ypač kalbant apie ekonominę pusę, nusipelno tolesnio, tolesnės analizės. Kalbant dėl kilmės valstybių, Pripažįstama, kad egzistuoja protų nutekėjimas, tačiau manoma, kad jis yra valdomas, ribotas. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad vadinamasis etinis įdarbinimas yra valstybių narių rankose. Poveikio vertinime toliau yra pasakyta, kad kilmės valstybės e, gali patirti naudos dėl e, protų nutekėjimo, e, žiedinės migracijos ir gražinamų persiunčiamų pinigų pripažįstama, kad žiedinė ekonomika egzistuoja ir e, tas procesas dabar tik vyksta, todėl kol kas būtų labai ankstu pasakyti, kokią įtaką e, tai turės e, valstybė, į kurią migrantai vyksta, iš kurios vyksta ar kurią kerta. Būtent dėl to žiedinės migracijos savoka, jos galimas įgyvendinimas ir galimas poveikis turėtų būti ateityje įvertinti. Kalbant apie suinteresuotus subjektus, e, poveikio vertinime yra įvardyjami e, tokie subjektai, kurios e, problemas įtakoja ir taip pat yra nurodyti galimi sprendimai gana daug e, konsultacijų buvo suorganizuota su interesuotais subjektais, įskaitant ir internetinės viešasias konsultacijas apie ES mėlynąją kortelę ir apie ES darbo jėgos migracijos politiką. Tai vyko nuo 2015 m. gegužės iki rugsėjo. Poveikio vertinime yra pateikta daug um, tyrimų išvadų, uh, 16 priedų yra pateikta, pateiktos naujausios studijų išvados, ekspertų informacija ir pasveriamos migracijos sistemos visose pasaulio e, valstybėse, kuriomis yra siekiama pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Galiausiai būtų labai naudinga, jeigu per poveikio vertinimą būtų uh, nurodyta sąsaja su išorinė poveikio vertinimo studija, nes tai papildytų Europos komisijos viduje atliktą poveikio vertinimą. Ačiū kolegos, aš iš karto pereisiu prie parlamentarų. Jeigu turite klausimų, prašom juos teikti. Kaip nurodyta sąraše, kolegos, Šešėliniams pranešėjams taip pat suteiksim. E, pirmiausia, Barbara Spinelli. Ji yra viena iš šešėlinių pranešėjų. Prašom, Barbara. Parlo in italiano e vorrei dire che capisco perfettamente il ragionamento. Aš kalbėsiu itališkai, ačiū. Aš suprantu Ivan Martin pasirinktus argumentus ir pritariu jo išsakytiems klausimams dėl to, ar čia nebūtų pavojinga e, direktyvos peržo vertinti kaip ilgalaikį alternatyvą, jeigu iš tiesų geriau pasiteisina nacionalinės sistemos. Aš turiu atitinkamai klausimą. Taip, e, tokia rizika egzistuoja. Visą laiką vykdant pokyčius egzistuoja tam tikras rizikos laipsnis. Tačiau dėl vienos priežasties šis darbas yra vertas atlikti. Taip, šio siūlomo Melinosios kortelės direktyvos naujojo varianto papildoma vertė yra akivaizdi. Ir pagrindinis tos papildomos vertės elementas yra tas, kad trečiųjų šalių darbuotojai gali nevaržomai keliauti, nesusidurdami su jokiais apribojimais po visą ES. Ir man atrodo, kad tai yra melinosios kortelės esmė. Būtent tai yra jos nešama nauda visam pasauliui. Negalim kalbėti tik apie riziką. Tai yra nauja sistema. Todėl aš dabar pateiksiu klausimą daktarui, uh, kor, daktarai Korado. Man atrodo, pridėtinės vertės aspektas yra labai svarbus. Galbūt čia galėtumėm pagerinti kokybę ženkliai, jeigu pakeistume turimą sistemą patrauklesnę. Jeigu mes kokybės ženkliai nepagerinsime, atsiras milžiniškas pasipriešinimas. Ir dėl tos priežasties aš dar vieną klausimą pateiksiu. Kaip jūs įsivaizduojate, kokia bus tarybos reakcija? Ar bus didelis pasipriešinimas? Ar uh, nejausime jo dėl to, kad nacionalinės sistemos jau dabar funkcionuoja geriau? O gal iš tiesų viską nulems ideologiniai sumetimai kai bus bandoma apginti subsidiarumą, kuris iš esmės e, pažeidžia bet kokius bendrijos instrumentų pamatus. Ačiū. Taip, šią. Ačiū toliau liberalų Alde frakcijos šešėlė pranešė Natalį Grisbekį. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad man suteikėt žodį. Dėkoju skirtingiams prelegentams. Europos komisijos atstovams už atliktą darbą ir už jo pristatymą. Mano frakcijoje parlamente jau ilgą laiką kyla klausimas, ar e, veiksmingos yra legalios migracijos priemonės ir mes labai džiaugiamės, kad yra siūloma melinosios kortelės reforma. Du trumpi klausimai. Visų pirma, e, ponui e, iš EBPO. E, Jūs e, pristatėte e, numatomas e, nuostatas ir apie tai kalbėjo kiti prelegentai. Ar iš tiesų mes galime sukurti tam tikrą pamatą, kuris užtikrintų melinosios kortelės gerą funkcionavimą visos ES lygmenių ir galėtų konkuruoti su kitomis panašiomis sistemomis? Jį Ypač dabar, kai girdime, kad Europa turi sukurti legaliai migracijai naujų kanalų, naujų nuostatų. Ar tos jūsų siūlomos priemonės e, būtų realios, galvojant apie jų įgyvendinimo mastą? E, Žinome, kad Europos komisija labai atliko gerą tyrimą ir jį ką tik mums pristatė. Ar tos naujos teisinės nuostatos būtų pakankamos, e, kad uh, E, ši šiuo metu vienintelė legalios migracijos priemonė galėtų būti atnaujinta, kad prašo e, parlamentas ir net galbūt ir taryba. E, teikdama šį klausimą aš noriu pasakyti, ar nereikėtų, ar nebus taip, kad bus dar vienas kosmetinis pakoregavimas atliekamas, ar nereiktų kažko iš esmės pakeisti. Ar negalėtumėt mums glaustai pasakyti, kaip tokios kosmetinės operacijos galėtumėm išvengti, kaip mes galėtumėm nuveikti daugiau, e, negu kad e, kartais yra daroma. Ir paskutinis, antras klausimas, poniai Korado. Aš visiškai pritariu e, jūsų minčiai, kad jokios naudos neneša skirtingų nuostatų turėjimas, kaip ponė Spinelis sakė, stengiantis užtikrinti valstybių subsidiarumą. Mes visi puikiai žinome, kad melinosios kortelės direktyvos e, nepasiteisinimas didelę dalimi buvo susijęs, galbūt ir visiškai buvo susijęs su tuo, kad valstybės narės pačios skirs taiko savas e, nevienodas sistemas. Kaip Europos komisija galėtų padaryti spaudimą valstybėms narėms, kad jos priimtų visos Europos sistemą ir uh, suderintai, suderindamos politiką galėtų e, atremti dabar iškilančius iššūkius. Nes aš savo ruoštų visai nesu tikra, bet gal aš klystu, kad e, e, skirtingų nacionalinių sistemų konkurencija gali atnešti, sukurti sąlygas geresniam Europos sistemos funkcionavimui. Tokie tokie mano klausimai. Ačiū. Dėkoju. Ponia Vikstrom paprašė žodžio. bet jinai ko gero turėjo išeiti. Toliau Ana Gomeš. Dėkui. Aš norėčiau pakalbėti apie tų žmonių kvalifikacijas. Ar jūs turite kažkokius duomenys apie tai, kokių profesijų atstovam daugiausia valstybės narės naudojasi mėlynosios korvitelės sistema, kad juos pritrauktų. Ir norėčiau dar štai ko paklausti. Ar tik dėl to, kad rinka yra labai fragmentuota ir dėl to, kad valstybės narės priešinasi tokiai suderintai, harmonizuotai sistemai yra tos problemos, ar taip pat ir dėl to, kad yra rimta ideologinė problema. Ir valstybės narės pasiduoda e, ekstremistiniam nuotaikom ir ekstremistiniai propagandai, kuri apskritai yra prieš migraciją. ir nepasako savo piliečiam, kad migracija tai yra būtinas veiksnys, kad ES išgyventų, išliktų. Pavyzdžiui, Portugalijoje, mano valstybėje, 400 tūkstančių žmonių išvažiavo iš Portugalijos nuo 11 iki 15 metų. Ir tai buvo vieni labiausiai kvalifikuotų žmonių, kurie reikalingi Portugalijai. Jie tiesiog buvo išstumti tos politikos, kurią tuo metu vykdė Portugalijos vyriausybė. Ir sunku įtikinti žmonės, kad mums reikia migrantų, kai mūsų jauni kvalifikuoti piliečiai priversti palikti savo nacionalinės valstybės narės. Ir tas pats, čia galėtume tą patį pasakyti ir apie pabėgėlius, dalis kurių yra kvalifikuotų. Pavyzdžiui, ar nereiktų vykti į Libaną ir į Jordaniją, kur yra daug aukštos kvalifikacijos darbuotojų, e, kurie norėtų užsitikrinti ateitį Europoje, ar nevertėtų ten vykti ir paieškoti tų, kas atitinka melinosios kortelės kriterijus. Ponas Batin, dėkui. Pone Dumon, jūs sakėte, kad 2009 metais Melinosios kortelės sistema nebuvo sėkminga ir ponas Martin tam pritarė. Visko neišgirdau, kas buvo pasakyta, bet tuo metu, bet kuriuo atveju sakėte, kad nacionalinės sistemos buvo daug veiksmingesnės ir efektyvesnės. Tai jei taip, tai kam tada jas norime mm, kaip ir susilpninti? tas nacionalinės sistemas, nors jos veikia geriau ir efektyviau negu europinė. Kodėl norime tą padaryti? Kaip jau buvo pasakyta, nacionalinės sistemos yra patrauklesnės ir efektyvesnės. Tikrai ta e, visiems vienoda sistema, kažin, ar pasiteisins ir tame, kas buvo sakoma, nebuvo atsižvelgta į politinę situaciją, nes nacionalinės valstybės narės nori migraciją kontroliuoti nacionaliniu mastu ir e, breksito mm, rezultatai būtent tą ir parodė. Matome e, panašius dalykus Prancūzijoje ir Vengrijoje, tai ar nereiktų palikti spręsti nacionaliniam vyriausybėm, kokio migracijos lygio jos nori? Ir ar nereiktų šių klausimų sprendimą palikti nacionaliniam vyriausybėm ir nesikišti apskritai į šią politikos rytį? Pone Vinberg. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Kodėlgi tas pasiūlymas būtų geresnis? Mano kolega Žgerldas ką tik sakė, E, kad jis nieko nesikeitė nuo 2009 metų ir dabar mes tik tai prikursim naujos biurokratijos ir administracijos, kad ta 2009 e, metais sukurta sistema veiktų. Mes kalbame apie skirtingus atlyginimus lenkščius, bet tuo pat metu, sakot, patys valstybės narės turi nuspręsti, kokie tie atlyginimai turi būti. Kitas žingsnis bus, kad mes pradėsime remti bendrą Europos darbo rinką ES ir jos suderinimą kur tai nuves tolimesnėje perspektyvoje. Aš manau, kad šiame pasiūlyme kažkur tai turėtų būti parašyta, jog turi egzistuoti nacionalinės sistemos. Aš to nematau. Ar taip ir bus, kad ES iš tiesų perims visas nacionalinės sistemas? Kitas dalykas, čia mes kalbam apie tai, kad mėlynosios kortelės turi būti prašoma vienoje ir konkrečioje konkrečioje valstybėje, kad galėtų paskui žmogus laisvai keliauti. Bet ar gali, pavyzdžiui, žmogus gauti mėlynąją kortelę Švedijoje, kad dirbtų ten, bet paskui išsikraustyti, pavyzdžiui, į Ispaniją? Ar Ispanijoje turės prašyti naujos mėlynosios kortelės, kaip bus? Kaip apie tai galvojate? Man atrodo, kad tai tik tai sukurtų dar daugiau ES dominavimo, mes turėtume galvoti daugiau apie nacionalinės sistemos dominavimą. Tai pasiteisintų žymiai labiau. Ačiū. Ar dar kas nors turėtų klausimų? Jei daugiau nieks neturi klausimų, tai suteikime galimybę mūsų prelegentam atsakyti. Pradėkime nuo pono Šalov ir pono Dumont. Dėkui, ponė pirmininkė. Atsakysiu prancūziškai į prancūzų kalbą pateiktą klausimą. Aišku, kad tas klausimas sudėtingas. Ar tie pakeitimai, kurie siūlomi, bus pakankami ir ar jų iš tiesų prireiks. Tie pakeitimai yra reikalingi, bet ko gero nėra pakankami, tą galėčiau pasakyti, nes kaip mes norėjome parodyti, e, migracijos politika ne tik EBPO priklausančiose valstybėse, bet ir kitose valstybėse siekia pritraukti uh, E, žmonės, bet žiūrint iš e, teisėkuros ar, ar, ar teisinių pozicijų, tų teisės aktų nėra daug. Aišku, migracija labiausia lemia ekonominis aspektas, e, noras persikelti kitur gali priklausyti nuo kalbinės aplinkos ir panašiai. O ES nuostatos aiškios. Mes norime turėti lyginamą į pranašumą, pritraukiant gabius, talentingus žmonės, lyginant su kitomis valstybėmis. Ir norime, kad tas mūsų pranašumas būtų pridedamoji vertė. Kokia ta pridedamoji vertė? Pirmiausia, tai mobilumas. Jei asmuo turės leidimą mm, dirbti ir galės laisvai keliauti iš vienos valstybės narės į kitą. E, kaip sakė ponas Martintas, e, leidimas galėtų būti automatinis, bet jei net jis toks ir nėra, jis galėtų palengvinti tą mobilumą. Tai jau yra aiški pridedamoji vertė. Kas dar yra Europos stiprioji pusė? kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, tai yra Europos įvairovė, Europos Sąjungos įvairovė. Europa e, bendrauja su, su visų pasauliu. Ir tai irgi yra Europos pridėtinė vertė. Bet aišku, kad to neužtenka. Vien teisės akto peržiūrėjimo neužtenka, kad mes Europą padarytume patrauklę. Reikia, kad mm, mūsų ekonomika auktų, būtų geros sąlygos, bet e, lyginame ne tik mm, teisinius dalykus. Reikia kalbėti ir apie priemonės leisiančias suderinti uh, paklausą su pasiūla. Taigi, norint pritraukti žmonių, reikia, kad jie ir turėtų pasiūlymų, kur jie gali dirbti, kad jiem būtų siūlomas e, darbas. Taigi, tarptautinės konkurencijos mastu Europą turi vaidinti tą vaidmenį, kurio nusipelno. vieną dalyką norėčiau pabrėžti. Kai analizavome situaciją, tai pamatėme, kad pagal mėlynosios kortelės sistemą niekas negauna tos kortelės, kas netitinka nacionalinių atitinkamų reikalavimų. Taigi, jeigu galima uh, naudotis nacionalinė sistema, tai tada galima naudotis ir tą melinąją uh, kortelę ir tai yra asmenys, kurie turi aukštą kvalifikaciją ir kuriems siūlomas 12 mėnesių darbas pagal jų kvalifikaciją. Tai yra, mėlynąją kortelę gali gauti tie asmenys, kurie gali dirbti pagal nacionalinės sistemas, kurie gauna nacionalinius leidimus dirbti ir apskritai mėlynąją kortelę labai sunku gauti dėl tų administracinių biurokratinių suvaržymų. Ir, ir čia ne pati kortelė yra bloga, čia yra e, ta, ta biurokratija, e, kuri trukdo ją gauti. Dėkui. Dėl pridedamosios vertės ir dėl ES sistemos palyginimo su nacionalinėmis sistemomis. Atsakydama į vieną iš klausimų pasakysiu, kad tikrai tai nėra kosmetinis teisės akto mm, peržiūrėjimas. Mes iš esmės norime keisti esamą sistemą ir tą atspindi mūsų pasiūlymas. Kai 2009 metais buvo sutarta dėl mėlynosios kortelės sistemos, tai tik taryba vienbalsiai dėl to pritarė, parlamentas tada toje procedūroje nedalyvavo ir ta sistema yra pakankamai griežta žiūrint iš dabarties pozicijų, tos sąlygos yra griežtos ir ribojamos. Ir jei šiandien paklaustumėt manęs, ar reikalingos nacionalinės sistemos, tai taip, nes dabar galiojanti melinosios kortelės sistema yra labai griežta. Ir jei nebūtų tų nacionalinių sistemų, tai būtų visai sudėtinga. O komisija, aišku, nenori, kad ta sistema būtų tokia griežta. Komisija nori, kad uh, E, pasiūliusi pakeitimus padarytų mėlynosios kortelės sistemą labiau įtraukę, lankstesnė. Ir profesorius Martinas sakė, kad taip, keisti ES teisės aktus užtrunka ilgai, tikimės, kad šį kartą taip ilgai neužtruks, aišku, yra tam tikra procedūra, tam tikra darbo tvarka, bet kuriuo atveju norime turėti harmonizuotą sistemą ES lygmenių, kuri būtų lanksti ir kad ją galėtų pasinaudoti ne tik tie aukštos e, kvalifikacijos darbuotojai, kurie patenka į nacionalinės sistemas, bet daug daugiau žmonių. Tai yra, kad ES taptų daug labiau patrauklesnė. Buvo sakoma, kad mes norime e, tokios visiems primtinos vienos sistemos. Mes nenorime, tiesiog mes norime daugiau harmonizavimo, e, esame nustatę tą minimalų, tas minimales atlyginimo šakutės, bet bet kuriuo atveju ta bendra alga, bendras atlyginimas bus nustatomas nacionaliniu lygmeniu, plus valstybės narės galės pagal Europos sutartį, e, remiantis Europos sutartimi, nusistatyti, kiek migrantų jos nori įsileisti. Taip pat mes siūlome išskirtiniais atvejais taikyti tą darbo rinkos testą. Tokia galimybė lieka, kaip, pavyzdžiui, kokiam nors konkrečiam sektoriuje yra labai didelis nedarbas ir valstybės narės prieš mm, samdydamas užsienio darbuotojus e, turi mm, iš tiesų atlikti tą darbo rinkos testą bet norime užtikrinti ir harmonizaciją. Ir viena iš tų europinių pridedamųjų verčių yra būtent galimybė judėti ES viduje, o tas, ta galimybė judėti yra e, paremta valstybių narių tarpusavio pasitikėjimu. Taigi, norime išlaikyti tą pasiūlymą ambicingą ir lankstų ir galbūt jį svarsantis išaiškės, kad jis turi būti dar lankstesnis, mes tam neprieštarautume, bet bet kuriuo atveju turime turėti sistemą, kuri leistų pritraukti visus aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kurie norėtų potencialiai atvykti į Europą ir kuriuos darbdaviai norėtų samdyti. Tai yra vienas tik iš dalykų, darančių ES patrauklių, patrauklę, nes yra ir kiti dalykai nesusiję su darbo mm, ar migracijos e, politika, darantis ES patrauklę. O tie atvykę darbuotojai e, norime, kad jie galėtų mm, be didelių e, trukdžių atvykti ir čia dirbti ir prisidėti prie mūsų ekonomikos plėtros. Ir iš tiesų norime galėti šioje srityje konkuruoti tarptautiniu mastu. Tai nėra vienintelis elementas, kuris yra svarbus, yra ir kiti dalykai. Minėjau, kad jau darome e, teisės aktų peržiūrą norime pasižiūrėti į kitų kategorijų darbuotojus, taip pat norime pasižiūrėti, kaip palengvinti diplomų kvalifikacijų pripažinimą, kad tai netaptų kliūtim pasinaudoti šią sistemą. Ir čia esame pasirengę padėti ir valstybėm narėm, bet tai, ką mes dabar darome, tai yra tas būtinas pirmasis žingsnis ir norime, kad direktyva išliktų ir ambicinga, ir pakankamai lanksti, ir kad iš tiesų sukurtume tą pridedamąją vertę. Dar buvo vienas klausimas dėl tų profesijų, kurios paklausiausios. Turiu 14 metų duomenis vadovai, e, aukštesnio ir aukšto lygio vadovai, toliau inžinieriai, mokslininkai, verslo, profesionalus verslo administratoriai ir taip toliau. Turime visą priedą savo pasiūlyme, kuriame yra visi šie duomenys pateikti. Kaip reaguoja valstybės narės taryboje į šį pasiūlymą? negaliu labai atvirai čia to komentuoti, bet aišku, kad daugelis valstybių narių nenori atsisakyti nacionalinių sistemų ir tai nėra nauja. Tai yra įprastinė valstybių narių nuomonė. Bet valstybės narė sako, jei ši priemonė bus pakankamai įtrauki ir pakankamai lanksti, uh, tai jos tada galbūt galės atsisakyti tų nacionalinių sistemų. Ir šio pasiūlymo turinys būtent ir nulems, ar valstybės narės bus pasirengę atsisakyti nacionalinių sistemų ar ne. Taigi mes kaip komisija norime, kad mūsų pasiūlymas būtų ambicingas, galbūt dar ambicingesnis bet visa ši diskusija vyks jau dėrybų proceso pabaigoje ir remsis tuo pasiūlymo turiniu, bet, bet kuriuo atveju mūsų tikslas, e, ko gero, reiškia, kad nebūtų tų nacionalinių sistemų, nes mes užtikrintume pakankamą harmonizavimą ES lygmenį ir pakankamai lankščią sistemą. Bet šios diskusijos tikrai iki dėrybų pabaigos net. Profesor Martinės, uh, well, first... Martinas, ačiū. Mokslinių požiūrių nėra jokių įrodymų, kad nacionalinės sistemos yra veiksmingesnės ar sėkmingesnės kaip po tokios nei europinė sistema ar virš nacionalinė sistema. Tik yra įrodymų, kad anglosaksiška sistema yra veiksmingesnė, kalbant apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kad tai yra efektyvesnė sistema nei kontinentinė europinė sistema. Tai iš dalies susijęs su migracijos politika, taip pat ir su, su ekonominiais e, veiksniais tai susiję. Svarbu tai labai aiškiai pasakyti. Antras dalykas. Aš manau, kad yra ekonominių ir politinių priežasčių sukurti europinę sistemą, kad migrantai, darbuotojai galėtų ją pasinaudoti ir ES sistema viena iš galimų sistemų, norint įveikti tam tikrus apribojimus, ekonominius, politinius, kultūrinius apribojimus kuriuos minėjome savo tyrimų dokumente visi, visi tie pribojimai daro Europą mažiau patrauklę aukštos kvalifikacijos darbuotojams? Atsakymas būtų teigiamas, pradėsiu nuo pradžių. Europos Sąjungos e, Mėlynoji koltelė, kai buvo sugalvota 2009 metais, idėja buvo gera, bet jinai nepasiteisino, netinkamai veikė. E, dėl to būtina pokyčių, būtina reforma. Yra klausimas, kaip užtikrinti, ko mes turime siekti, ne vien kažkokių paviršutiniškų kosmetinių pakeitimų, bet iš esmės keisti. Aš manau, kad nepakanka vien mėlynosios kortelės. Mūsų pasiūlymas yra tinkama linkme. Jame nagrinėjama daugelis priežasčių, kodėl nepasiteisino buvusioji milnoji kortelė, bet aš nemanau, kad ES bendroji sistema iš esmės pakeis e, darbo migraciją į ES. Nes jeigu pažiūrėtumėte į poveikio vertinimą, tai tikrai kažkokiu drastišku pokyčiu neturėtų įvykti. Kyla klausimas, kaip judėti toliau, siekiant sukurti visapusišką e, darbo rinkos požiūrį. Tai yra svarbiausias dalykas. Ir tai yra kur kas platesnis klausimas nei ES milinoji kortelė. Manau, visi sutinkame. Ir tai matosi iš pasisakymų, kad pagrindinė problema yra lankstumo trūkumas dabartinėse sistemose ir visų pirma milinojo kortelėje. Ir tai yra labai svarbu, svarbu užtikrinti, kad daugiau lankstumo suteiktume milinosios kortelės sistemoje bet taip pat ir nepra, neprarastumėm to lankstumo, kurį šiuo metu turime nacionalinėse sistemose. Europinės institucijos nelabai linkusios ginti nacionalinės sistemas, bet šiuo atveju mes turime aiškių argumentų išsaugoti nacionalinės sistemas, nes jos yra kur kas lankstesnės. Jau vien dėl to, kad jas galima adaptuoti ir keisti gana greitai. Supraskite mane teisingai Taip, iš tiesų naujas pasiūlymas yra kur kas geresnis, kalbant apie lankstumą. Išplečiama taikymos rytis, daugiau potencialių naudos gavėjų atsiranda, mažinamos išlaidos, bet vis tiek ta priemonė išlieka gana ribojanti. Daug yra ribojančių elementų joje, Jis yra sukurta negalvojant apie darbo rinkos poreikius, bet apie politinius dalykus, ponia Komės apie tai kalbėjo. Jau dabar labai aišku, kad šis pasiūlymas atėjo iš komisijos, iš Home generalinio direktorato, nes ta kompetencija priklauso tam direktoratui. Bet pagrindinis prioritetas e, šios priemonės jau yra išdėstytas tame pasiūlyme. Pagalvokime, kokių reikia esminių fundamentalių pokyčių Europinėje sistemoje. Taip, mirnoji kortelė galėtų būti šio paketo dokumentų rinkinio dalis. Bet nega, nebūtų išmintinga atsisakyti to lankstumo, kurį mes jau turime nacionalinėje sistemose. Tai būtų rizikinga, mano nuomonė. Ir paskutinė pastaba. Jeigu mums reikia europinės sistemos, tai ilguoju laikotarpiu vis dėlto klausimas iškyla, tai yra kompetencijų pasidalymas. Ir tuomet yra neprasmingas tas darbas, gal reikėtų kitaip galvoti. Jeigu mes kūrėme europinę darbo migracijos priemonę, turime pagalvoti apie kompetencijų klausimą. Nacionaliniu lygiu turėtų būti primami tie sprendimai. Kokios kompetencijos ir kiek darbuotojų iš trečiųjų šalių būtų priimama? Dėl to, taip kaip dabar yra pasidalėjimo kompetencijomis, pagrindinės kompetencijos e, darbo migracijos kontekste vis dėlto tenka nacionaliniam lygmeniui. Turime išsaugoti nacionalinės sistemas, nes jos leidžia pasiekti tikslų, leidžia užtikrinti lankstumą bet jeigu bus pademonstruota ir sukurta pridėtinė vertė, tai tuomet bus perinama prie aukštesnio kito ligmens, ES ligmens. Dar porą žodžių dėl klausimo, dėl to ribojančio poreikio. Sakote, kad iš mūsų direktorato tai kyla. Aš kategoriškai nesutinku su tuo. Plačiai diskutavome ir konsultavomės su mūsų kolegomis ECFIN, GROW, EMPLOY direktoratais, taip pat kalbėjome su ekonominėmis suinteresuotomis šalimis, tai ekspertų grupės, darbdaviais, profsąjungomis. Taip, aš gerbiau jūsų nuomonę dėl nacionalinių sistemų, bet nesutinku su jūsų nuomonė, kad mūsų pasiūlymas yra ribojantis. Mes labai plačiai konsultavomės tiek komisijos viduje, tiek su ekonominėmis suinteresuotomis šalimis ir mes atsižvelgiame į suinteresuotųjų šalių, EBPO ir taip toliau. Taigi mes išklausėme visų ekonominių suinteresuotųjų šalių, užimtumo suinteresuotųjų šalių. Ir mūsų pasiūlymas yra tinkamai subalansuotas ir tikrai nėra ribojančio pobūdžio. Tai yra komisijos pasiūlymas ir žinoma, mes pamatysime, kokie bus galutiniai rezultatai. Bet aš dar kartą sakau, tai yra subalansuotas pasiūlymas, kuris atspindi ES poreikį pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus su tam tikromis apsauginėmis priemonėmis ES lygių. Ir tai taip pat atitinka ekonominius argumentus. Ir aš noriu tai pabrėžti, nepaisant to, kaip jūs vertintumėt vieną ar kitą nuostatą. Ačiū prieš tai, kol mūsų. Kol mes perėsime prie kitų klausimų, įdomių klausimų, tai yra kokie modeliai yra taikomi valstybėse narėse, bet pirmosios miliusios kartelės nesėkmė yra svarbus klausimas. Norėčiau ponios Penelį ir ponios Grys per klausimus atsakyti. Buvo iškeltas labai jautrus klausimas, kaip taryba spręs šį klausimą. Pasiūlymas yra, kaip toliau su juo bus dirbama. Šešėliniai pranešėjai į tai žiūri labai atsakingai ir diskusijų metu e, turėjo viena iš narių išeiti, bet mes turime suprasti parlamento poziciją. Parlamentas šešėliniai pranešiai supranta, jog yra konkrečių spragų šiame pasiūlyme, kai kalbam apie aukštų lygio įgūdžius turinčius darbuotojus ir kaip valstybių narių sistemos gali tai spręsti. Taip egzistuoja konkurencingumas pasaulyje, jūs minėjote JAV sistemą, kitų valstybių sistemas. Bet e, iš kitų diskusijų dėl teisėtos migracijos mes tas diskusijas įvairiose kontekstuose turėjome, sezoniniai darbuotojai, kitos diskusijos. Kalbame apie labai nedidelius žingsnius, kuriuos žengiame, norėdami išsiaiškinti, ar mes galime įvertinti, kaip ES galėtų judėti, kad ir labai lietai į priekį. Tikrai turbūt nebus kažkokių labai didelių darbo rinkos pasikeitimų įgyvendinu šį pasiūlymą. Bet turime suprasti, jog turime pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus į Europos Sąjungą ir taip pat įtraukti ir sukurti pridėtinę vertę. Bet valstybių narių modeliai yra gerai, gerai jais yra naudojamas ir kaip ponė Spinelį paminėjo, svarbu, kokia bus tarybos pozicija. Bet mes negalime vien parlamente kalbėti apie holistinį požiūrį migraciją ir apie teisėtus maršrutus, diskutuoti tai metų metus ir ne, nepateikti jokių konkrečių pasiūlymų. Visi tie pasiūlymai, važiuoju, dėl sezoninių darbuotojų yra ganėtinai riboti. Daug kritikos yra sulaukta. Bet mums labai svarbu atsižvelgti į kontekstą, įvertinti, kiek yra riboti tie pasiūlymai. Ir mūsų siekiai irgi yra santykinis dalykas, priklauso, tai priklauso nuo vertinimo, priklauso, kaip mes vertinsime tą pasiūlymą, lyginsime ES sistemas, galvosime, kokią pridėtinę vertę galėtų sukurti Europinė sistema, bet turime aiškiai suprasti, kokia yra ES pozicija ir kur mes einame siūlydami Milinosios kortelės peržiūrą. Svarbiausias dalykas dabar yra įvertinti valstybių narių modelius ir pasižiūrėti, kur ta peržiūra galėtų būti naudinga. Vienas iš pavyzdžių yra Švedija. Švedija turi labai puikią sistemą, puikų modelį, kaip visada, gal, net, gal ir neturėjau šitos sakyti. Taigi mes dabar išgirsime, išklausysime e, Švedijos modelį, paskui išklausysime uh, E, pristatėm apie Vokietijos modelį, taip pat Italijos sistemą. Išklausykime tuos pranešimus apie nacionalinius modelius. Labai norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojams už patiktą informaciją. Dėkuoju jums visiems. If, sorry, if Dabar kviečiu kitus kalbėtojus ateiti čia ant scenos, ant pakilos ir toliau tęsime darbą. So, let's, um, let's Taigi, kolegos, dabar tęskime pirmadienio popietę. Žinau, kad visiems e, nuovargis jaučiasi, todėl turim tęsti darbą. Pradedam antrąją e, dalį. Pradėsim nuo Švedijos nacionalinės sistemos. Pasveikinsiu mūsų pranešėjus. Pirmiausia, Karin Ekenger, kuri atstovauja Švedijos įmonių konfederacijos konfederacija, ji taip pat yra Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė. Ji pristatys savo nuomonę apie dabartinius e, Švedijos teisės aktus ir mėlynosios kortelės e, suderinimą su jais. Jeigu jūs pasirengusi, galite jau ir kalbėti. Thank you so much. Uh, it's a pleasure to be. Ačiū. Aš kalbėsiu švedų kalba, man labai malonu čia būti. I Sverige så införde vi ju för nästan åtta per pastarausius, pas, ateinančius aštuonerius metus mes e, peržiūrėsime turbūt sistemą, kuri dabar yra vertinama kaip labai dosni įsileidžiant e, darbo jėgą iš užsienio. Ir aš dabar keletą minučių norėčiau e, papasakoti apie tos sistemos kontekstą. Akivaizdu, kad E, egzistuoja aiškios dominuojančios nuomonės. Mes turime daug e, skirtingų aspektų taip pat, bet turime vertinti, kad valstybių narių sąlygos yra nevienodos. Mes Švediją turime uh, E, ilgas ir palankes e, darbo jėgos imigracijos tradicijas. E, septintame, aštuntame dešimtmetyje buvo sukurta plati integravimo sistema žmonių iš kitų ES valstybių narių, o nuo 2004 metų atsirado valstybių, kurios neįdėgė jokių imigrantų įsileidimo taisyklių. Nepaisant to, mūsų Švedijoje e, imigracijos lygiai iš ES valstybių yra gana nedideli. Tam priežasčių yra labai daug, galėtumėm aptarinėti, kodėl taip yra, galim kalbėti apie kalbą, apie kitas priežastis, bet pripažinkime, kad taip jau yra. ES viduje migracija nėra didelė. Tuo pat metu mes išgyvename darbo jėgos stoką. Ir e, ne tik aukštos kvalifikacijos darbuotojų trūksta, daugelį skirtingų profesijų nepakanka darbo jėgos. E, taip pat suprantame, kad reikia profesinio išsilavinimo darbuotojų, pavyzdžiui, statybininkų, e, reikia sezoninių darbuotojų e, žemės ūkė, miškininkystėje, taip pat reikia kvalifikuotų e, vyrėjų, kepėjų restoranams, reikia E, plat, kitaip tariant, labai plataus maso darbuotojų. E, čia mes matome, e, kad gana daug Švedijoje veikia tarptautinių įmonių. Ir iš esmės būtent jų dėka yra sukurta tokia užsienio darbo jėgos integravimo sistema Švedijoje. Uh, Jau labai anksti, kaip sakiau, e, pas mus atsirado e, sistema, kurią nulėmė paklausa darbo jėgai. E, nuo 2008 metų gruodžio pradžios pas mus veikia migracijos valdymo sistema, kuri išdavė beveik 120 tūkstančių laikinų darbo leidimų Ir dabar jau mes 18 e, tūkstančių turime trečių šalių piliečių dirbančių Švedijoje. Daugiau negu pusė iš jų atlieka aukštos kvalifikacijos darbą. Bet e, e, reikia pasakyti, kad tokiam darbui reikia akademinio išsilavinimo. Ir dabar jau Švedijoje yra pakankamai daug užsienio darbuotojų atliekančių tokį darbą. Be to, mes e, jau aštuonerius metus, kaip sakiau, turime labai atvirą sistemą ir maždaug 7 tūkstančiai žmonių uh, dirba pakankamai ilgai, tenkina tą uh, trukmę laikino darbo Švedijoje, kad galėtų prašyti nuolatinio darbo leidimą. Uh, Švedijoje yra mm, daugiau kaip 7000 žmonių tokių. E, tačiau įpras dažniausia e, kvalifikuoto darbo jėgos kategorija yra informacijų technologijų specialistai iš Indijos. Maždaug 6000 tokių informacijų technologijų specialistų uh, E, yra integravę į, imigravę į Švediją. Iš tų e, žmonių yra gal 3000 inžinieriai ir mes pripažinstame, kad Švedija sugebėjo pakankamai gerai integruoti tos kvalifikuotus darbuotojus ir Melinosios kortelės direktyva prie to labai prisidėjo, taigi ES indėlis yra akivaizdus. Ir e, be to mes turime labai daug skirtingų melinosios kortelės tipų, aštuoni dabar Švedijoje egzistuoja. Tai mm, todėl tai galiu pasakyti, kad mūsų nacionaliniai sistemai tenka labai didelė reikšmė. Jeigu peržiūrėtumėm e, skirtingas sistemas ir palygintumėm jas su melinosios kortelės galiojančia direktyva, tai turėtumėm pripažinti, kad svarbiausias dalykas yra mūsų tai, kad mūsų sistema yra bendro pobūdžio. Ir lygiai tokia pati sistema, lygiai tokie patys e, teisiniai reikalavimai yra keliami žmonėms nepriklausomai nuo to, ar jie yra kvalifikuoti ar mažiau kvalifikuoti. Tokios pat taisyklės yra taikomos visiems. Jeigu pažvelgtumėt į Melinosios kortelės direktyvą, tai pamatytumėt, kad ten yra kalbama tik tai aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Ji yra skirta tik tai tai tiksliniai grupiai. Mūsų sistemoje darbdavys turi e, lai, galimybę laisvai pasirinkti, ar nori priimti žmonių iš trečiųjų valstybių ar ne. Tai yra jo diskrecijos jo apsisprendimo reikalas. Ir mes neturime jokių reikalavimų dėl kvalifikacijos ar dėl Melinosios kortelės direktyvos atitikimų. Pats darbdavys savo ruoštų turi nuspręsti, ko jam reikia. Taip pat suprantame, kad e, dėl to susidaro nemažai skirtumų ir atitinkamai tai sukelia e, biurokratinę naštą. Uh, nes, e, kaip sakiau, mūsų sistema reglamentas yra vieningas, bet jis labai skiriasi nuo kitų šalių. Jeigu pažvelgtumėt į tai, kokios, kokiomis sąlygomis Švedijoje yra suteikiamas leidimas dirbti. Jeigu aš kaip darbdavys e, noriu, kad vienas ar kitas žmogus man dirbtų ir atrandu tokį žmogų, e, negaliu jam iš karto suteikti at, e, leidimo, jeigu prieš tai negaliu jam garantuoti atitinkamą atlyginimą ir darbo sąlygų. Švediška darbo sutartis su atitinkamai socialinėmis sąlygomis turi būti pasirašyta. Tai yra būtina, kad gautumėt, kad ir laikiną leidimą darbų Švedijoje. Žmogus gali dirbti visų etatų arba dalinai pusę etato, bet žmogus turi uždirbti tiek, kad jis galėtų iš tų pinigų išgyventi. Ir be kita ko, e, apie tuščią darbo vietą turi būti paskelbta ES viduje taip pat. Bet e, pagrindinis reikalavimas, kaip jau sakiau, pas mus yra minimalus atlyginimas, jis turi būti akivaizdžiai susijęs su kolektyvinė sutartimi, turime e, įvertinti, koks yra įprastinis atlyginimo lygis Švedijoje. Toks atlyginimas turi būti ištikrintas imigrantui. E, Melinojo kortelėje irgi yra nustatytas atlyginimo lygis minimalus atlyginimas, bet jis netitinka mūsų sistemos. Mes, kaip jau sakiau, svarbiausia norime, kad būtų pritaikyta mūsų sistema ir galbūt tai, kas yra dabar numatyta melinojo kortelėje, mums nėra taip reikšminga. Kitas dalykas, e, kurio, dėl kurio mes skiriamės nuo kitų, yra tas, kad mūsų sistema yra labai lanksti. Mes neturime jokių apribojimų dėl e, leidimo dirbti trukmės yra daug skirtingų taisyklių, pagal kurias yra nusprendžiama, kiek ilgai vienas ar kitas žmogus dirbs, kada jam reikės atnaujinti gautą leidimą ar panašiai. Viskas yra daroma pagal poreikius, labai paprastai. E, minimumas, e, apsviršau maksimumas pirmą kartą yra dviejį metai, atnaujinus leidimą gali būti dar dviejį metai suteikti, o jau po ketverių metų reikia siekti nuolatinio darbo leidimo, nebegali būti leidimas traktuojamas kaip laikinas. Kai kuriais atvejais dar dviejų metų laikinas leidimas gali būti suteiktas, bet e, tai irgi yra toks principas, kuris, kuriuo mes skiriamės nuo kitų valstybių narių. Ir dabar, jeigu aš pereinu prie savo išvadų Išskiriau tik tai keletą punktų ir e, aš negaliu pasakyti, kad jo yra patys aktualiausi, bet man atrodo, kad jie yra pakankamai svarbus. Ir e, čia aš manau, dėl tų išvadų mes sutarėme su vyriausybė ir su e, darbdavių partneriais. Privalome išlaikyti savo nacionalinę sistemą. Jeigu bus keičiami dabar uh, teisės aktai, yra numaty, kas yra numatyta Melinosios kortelės direktyvos pakeitime. Turime vis tik užtikrinti, kad nacionalinė sistema būtų išlaikyta. Ji turi egzistuoti paraleliai, nes kitaip mes e, būtumėm priversti gyventi su dviem sistemomis. Viena sistema būtų skirta aukštos kvalifikacijos darbuotojams, o kita visiems kitiems. Ir e, valstybės administracija turėtų dar tada e, skirti nemažai laiko, kad suprastų, kuri sistema kam turėtų būti taikyta ir kaip ta sistema turėtų būti taikyta. Taigi per daug komplikuota viskas pasidarytų. O po to, aišku, mes turėsime suprasti, kad išliks nemažai klausimų dėl minimalaus atlyginimo. Galbūt juos būtų galima išaiškinti, bet aš kaip jau sakiau, jeigu minimalus atlyginimas bus mažesnis negu numatytas jis pagal Švedijos socialinį modelį, mes esame įsitikinę, kad turi būti palikta valstybei nariai laisvė pačiai nuspręsti, koks atlyginimas minimaliai turi būti mokamas. Ar jie taikys ES numatytą minimalų atlyginimą ar savo nacionalinį uh, atlyginimą. Ačiū. Dėkui, 10 minučių buvo skirta įrodyti, kad Švedijos sistema geriausia. Ir iš tiesų įdomu, kaip tos lygiagretės sistemos veiks dabar Vokietijos pavyzdį apsvarstysime ir sutiksime žodį Vido Gais. Jis yra mm, Kelno ekonominių tyrimų instituto vyriausias ekonomikos analitikas. Taigi dabar suteiksime žodį jam. Dėkui, kadangi kalbame apie Vokietiją, tai kalbėsiu vokiškai. Retai mūsų klausia e, pateikti pavyzdžių, kaip gerai veikia tam tikra vykdoma politika. Dažniausia kritikuojame vykdomą politiką. Vokietija maždaug 80 procentų mėlynųjų kortelių yra suteikusi nuo 2012 metų. Taigi situacija Vokietijoje yra visiškai kitokia negu kitose valstybėse narėse. Kodėl tiek daug kortelių Vokietija yra išdavusi? Tai pirmiausia, todėl, kad tai yra didžiausia valstybė narė, tai tai yra logiška. O antra, dėl to, kad Vokietijai reikėjo daug darbuotojų. 15 metais mūsų nedarbo lygis sudarė tik 4,6 procento. Tai yra mažiausias nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje, bet tai nepaaiškina, kodėl visų ES išduotų žydrųjų kortelių 80 procentų teko Vokietijai. Kai buvo pradėta naudoti žydrosios kortelės sistema, Vokietija buvo įsitikinusi, kad jos migracijos, aukštai kvalifikuotų darbuotojų migracijos sistema būtent ir bus paremta žydraja, ta, ta melinosios kortelės sistema 12 metais. Vokietija dar neturėjo žydrosios kortelės sistemos, bet jai reikėjo darbuotojų Jei pažiūrėtume į Vokietijos ekonomikos augimą, tai pamatysime, kad augimas buvo vėliau lydimas ekonomikos sulėtėjimo, tada vėl ekonomika suklėstėjo, po to situacija vėl suprastėjo ir nedarbo lygis buvo toks, kad 4,5 milijono žmonių neturėjo darbo. Taigi tada prioritetas buvo įdarbinti tuos savus žmonės ir nebuvo jokios prasmės kviesti darbuotojų iš užsienio. Bet penktais metais situacija visiškai pasikeitė nedarbas pradėjo ženkliai mažėti. Ar tai buvo dėka vykdomų reformų, ar dėl kitų priežasčių, bet atsirado darbo jėgos poreikis ir iki 8-9 metų krizės nedarbas mažėjo, 2010 metais išsilaikė irgi žemas nedarbo lygis, ir būtent čia jau tie metai, po kurių netrukus buvo pradėta naudoti žydroji kortelė. E, teisės aktai įsigaliojo 12 metais, krizė jau buvo pažabota, nedarbas buvo nedidelis ir žinojome, kad mums pritruks sveikatos apsaugos ir techninių darbuotojų. Čia matome dar vieną grafiką. Paskutinėme praėjusio amžiaus dešimtmetyje labai daug vokiečių kilmės žmonių gyvenusių rytų Europoje grįžo į Vokietiją tie etniniai vokiečiai buvo prilyginti Vokietijos piliečiams, tuo būdu pagal atvykusių gyventojų skaičių praktiškai į Vokietiją daugiau žmonių atvyko, negu iš jos išvyko, bet vėliau keitėsi uh, emigracijos gyvenimo teisės įstatymai 2011 metais buvo priimtas profesinio rengimo kvalifikacijų pripažinimo įstatymas, taip pat e, Vokietija visą drėmė aukštai kvalifikuotų darbuotojų imigraciją ir supratome, kad 12 metais skatinti tokią migraciją reikėjo naujų priemonių ir 12 metais buvo primtas sprendimas pasinaudoti Melinosios kortelės sistema. Tai buvo ES teisės aktas, kuris turėjo būti perkeltas į nacionalinę teisę ir labai mm, e, tai atitiko Vokietijos rinkos poreikius e, šis europinis teisės aktas buvo liberalesnis negu Vokietijos ir jį nebuvo sunku įgyvendinti. Ir perkeliant ES teisės aktą, mums nereikėjo antrose parlamento rūmose uh, jo tvirtinti. Nuo 12 metų e, turime e, galimybę suteikti leidimo gyventi e, asmeniu ieškančiam darbo. Ir tas leidimas mm, galioja šešis mėnesius. Tokių leidimų nėra daug išduota, šimtas ar panašiai bet tai atvėrė kaip ir naują kelią, nes žmonės galėjo atvykti į Vokietiją pagal savo potencialą susirasti darbą. Tai nėra toksai teisinis leidimas atvykti į Vokietiją, bet tiesiog tai parodo, kad žmonės gali atvykti pagal savo potencialą ir dėl to melinoji kortelė labai pasteisino Vokietijoje. Tai yra sistema, kuri taikoma aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Mes turime specialų leidimą gyventi aukštos kvalifikacijos darbuotojams Vokietijoje, remiantis 18 e, paragrafų Vokietijos įstatymo ir tas leidimas gyventi, lyginant su melinaja kortelė, turi vieną trūkumą, nes yra labai sudėtingas ir ne, nelankstus. Vokietijoje leidimo gyventi suteikimas yra centralizuota procedūra. Viskas tvarkoma centriniu mastu, bet po to įgyvendinama vietos lygių. Ir tai yra gan sudėtinga procedūra, o mėlynosios kortelės sistema yra paprastesnė, nes gavimo kriterijai yra labai aiškus. Pavyzdžiui, leidimo gyventi tipai ar, ar žmonių tipai, kuriuos, kurie gali juos gauti, tai yra tam tikri mokslininkai ar žmonės, kurie įgavę tam tikrą mm, kvalifikacija ar leidimai gyventi pagal įvairias apsikeitimo programas ir taip toliau ir taip toliau. Ir tie kriterijai pagal leidimą gyventi, jų yra labai daug, dešimt puslapių. O, pavyzdžiui, melinosios kortelės sistema buvo daug paprastesnė, daug aiškesnė. Mm, turėjo aiškias taisyklės, buvo mm, pasakyta, kad asmenys norintys pasinaudoti tokią sistemą turi turėti tam tikrą klasifikaciją ir atitikti tam tikrus pajamų reikalavimus. Taigi, melinosios kortelės sistema buvo paprasta sistema, kokios mūsų nacionalinėje teisėje nebuvo. Taigi, kalbant apie tai, kokias išvadas galėtume padaryti, ką reiktų peržiūrėti, peržiūrint Melinosios kortelės direktyvą. Tvirtinant šią sistemą Vokietijoje, mums svarbiausia buvo tai, kad jinai atitiko uh, mūsų darbo rinkos reikalavimus. Mums tiesiog pasisekė, kad e, ta mėlynoji kortelė buvo įvesta Vokietijai palankių metų, bet noriu taip pat pabrėžti, kad ta mėlynoji kortelė ir jai taikomi reikalavimai atitiko Vokietijos rinkos, darbo rinkos poreikius ir dėl to buvo taip plačiai ta sistema Vokietijoje pasinaudota. Kodėl Vokietijoje ta sistema buvo sėkminga ir kokią patirtį iš to galėtų kitos šalis pasisemti. Tiesiog tai atitiko mūsų darbo rinkos poreikius. Ir aš manau, kad valstybės narės reikia įtikinti naudotis šią sistemą, bet tikrai negalime jų priversti. Dėkoju. Ir dabar steiksiu žodį Alberto Gariso, tai yra Italijos teisininkas, e, kuris specializuojasi darbo teisėje. Ir jis mum papasakos, kur yra ta mėlynosios kortelės, kur yra tas mėlynosios kortelės e, privalumas lyginant su nacionalinėmis sistemomis. To jurista parle. Dėkoju esu teisininkas ir kalbėsiu apie teisinius aspektus. Žinoma, kalbėsiu ir apie mūsų patirtį sukauptą Italijoje. Italijoje, kaip ir daugelį kitų šalių, jūs galite matyti, kad mes pasiekėme tik tai ribotų rezultatų taikydami šią direktyvą. Tik tai 400 naujų e, mėlynųjų kortelių iki nuo 2015 metų turime. Bet turime 3,5 milijono trečiųjų šalių piliečių mūsų šalyje. Taigi, gana ribotai panaudojame šią sistemą. Yra tam tikrų struktūrinių problemų, standartų problemų, Taip pat žmonės nėra pakankamai gerai integruojami į darbo rinką. Žmonės išvyksta į kitas šalis, trūksta investicijų mokslinius tyrimus. Taip pat e, Italijos įmonės neišeina į tarptautinį lygmenį. bandėme į, į, įdėkti lankstumą pagal direktyvą, bet Italijoje mėlynai korteliai nėra taikomos kvotos. Italijoje yra gana nelanksti ir gidiška kvotų sistema. Ir jeigu atvykstate į Italiją, turite jau būti susiradęs darbo vietą. Yra migracijos krizė ir tai reiškia, kad šiuo metu kvotos yra blokuojamos. O čia jau mes kalbame plačiau nei kvotos ir čia jau nebesvarbu, apie kokį laikotarpį kalbame. Ir mėlynoji kortelė yra vienintelė galimybė žmonėms teisiškai atvykti į Italiją. Taip yra šiuo metu. Tikėkime, kad naujas peržiūrėtas dokumento tekstas leis naudotis kvotomis ir leis pasiūlyti darbo vietas ir už tų kvotų nustatytų ribų. Tikimės, kad, kad bus galima užtikrinti laisvą patekimą į darbo rinką ir bus nustatytas minimalus atlyginimas ir tą atlyginimą būtų galima palyginti ir su kitais darbais. Kol kas Italija mėlynojo kortelė, kortelė e, nebuvo labai sėkmingai taikoma. Mes bandėme užtikrinti tam tikrą lankstumą, bet vėlgi nebuvo tai sėkminga. Padarėme keletą dalykų. Pirmiausia, patvirtinimą, kurį atlikdavo institucijos, pakeitėme e, įmonių sertifikavimu. Yra sustarimas e, tarp įmonės ir ministerijos ir tada įmonė gali nusamdyti aukštos kvalifikacijos darbuotoją be oficialaus patvirtimo. Tiesiog jinai patvirtina, kad tam tikri reikalavimai buvo patenkinti, nusamdant tą darbuotoją. dabar darbuotojams leidžia atvykti, jeigu jie įsidarbina novatoriškose įmonėse startuolėse. Čia jau kalbame apie tam tikrą paralelę galimybę, nes tokios įmonės yra nepriklausomos, bet e, šis kelias taip pat nebuvo labai sėkmingas. Buvo pasiūlyta ir trečia priemonė Trečiosiuose šalyse buvo bandoma užtikrinti priega tiems žmonėms, kurie užbaigė tam tikrus apmokymus, kuriuos teikia įvairios institucijos. Čia buvo dar vienas bandymas. Bet visa tai buvo susijęta su nustatytomis kvotomis. Žmonės, kurie užbaigė tam tikrus mokymus užsienyje, buvo leidžiami atvykti į Italiją. Bet ir ši galimybė taip pat nebuvo sėkminga. Ir dar viena gal, paskutinė galimybė užtikrinant lankstumą buvo vieno žodžio išbraukimas žodžio, kuris buvo anksčiau įtrauktas į direktyvą. Ta žodis e, buvo relative to, tie žodžiai buvo relative to, susijęs su nustatant e, ryšį tarp švietimo ir, ir profesinės kvalifikacijos. Jeigu iš, jūsų iš, išsilavinimo kvalifikacija skiriasi nuo profesinės kvalifikacijos, tuomet e, tai neveikdavo. Čia reikėdavo patikrinti taip pat, kokia yra patirtis, kokia yra kvalifikacija pasiekta įgyjant išsilavinimą. Tai buvo labai svarbu tuo met, kai būdavo vertinama įgyta patirtis. Mes nustatydom kvalifikaciją ir, ir įvedam kažką naujo papildomo mūsų sistemoje Italijoje ir manau, kad taip yra ir kitose šalise. Kolektyvinis susitarimas nenustato reikalavimų, kokio reikia išsilavinimo kvalifikavimo. Čia yra vertinama, kokią kvalifikaciją jūs įgyjote per savo profesinę patirtį. Čia kalbama apie patirtį įgytą ne per švietimo, lavinimosi sistemą, bet per profesinę sistemą, profesinės kvalifikacijas. Yra ir kitų problemiškų aspektų susijusių su lankstumu. Mes turime galvoti apie lankstumą, atlikdami šį šią reformą. Mobilumas ES viduje yra labai svarbus klausimas. Tai leis sukurti papildomos vertės taikant šią direktyvą. Mums Italijoje ir kitoms šalims, kurios naudojasi kvotomis, kai kalbam apie ilgalaikį gyvenimą, mums iškyla problema. Jeigu, jeigu turite mėlynąją kortelę ir galite gauti leidimą, ilgalaikio gyvenimo leidimą šalyje, Kaip tuomet su kvotomis? Italija blokuos atvykimą tokio ilgalaikio gyventojo, ilgalaikio gyvenimo leidimo turėtojo, jeigu e, bus kvotų sistema. O mėlynosios kartelės turėtojas norėtų atvykti ilgam gyvenimui šalyje ir laisvai judėti ar laisviau judėti darbo rinkose, darbo rinkoje. Bet mūsų sistema čia patenka į aklavietę. Tai bus tol, kol turėsime kvotas. Taigi ilgalaikis gyventojas, kuris praeitie turėjo mėlynąją kortelę, jam iškils problemų, jeigu ilgalaikiam gyvenimui šalia bus taikomos kvotos. Yra ir kita problema. Mes manome, kad vertėtų pagalvoti apie politinių pabėgėlių padėtį, apie jiems suteikimą mėlymai tai keliai kortelį, jeigu jie turi taptautinę apsaugą. Bet čia taikomos nacionalinės taisyklės dėl humanitarinių priežasčių. Ir pagal nacionalinės nuostatas tokiems e, politinio prieklopšio turėtojams yra suteikiamos mėlynosios kortelės. Manau, būtų gerai, kad mes įtrauktumėm į Vilniosios kortelės sistemą ir tartautinę apsaugą turinčius asmenys. Kitas dalykas yra vienodas traktavimas. Mes turime garantuoti, kad žmonės būtų uh, vienodai traktuojami darbo rinkoje. Čia yra svarbus du dalykai. Prieiga prie valstybės tarnautojų postų ir tai yra svarbus dalykas, kai kalbame apie kvalifikuotus darbuotojus. Italijoje mėlynosios kortelės darbuotojas, kaip sakiau, jų yra tik tai 400, bet ne vienas iš jų negali dalyvauti e, valstybės tarnautojų konkursuose ir negali užimti valstybės tarnautojo posto. O vis dėlto būtų gerai jiems užtikrinti ir tokią prieigą, prieigą prie valstybės tarnautojų darbo vietų. Kitas dalykas yra socialinės paslaugos ir socialinė, socialinė apsauga. Jeigu tokie darbuotojai turi uždirbti tam tikrą pinigų sumą, bet tai nėra pakankamai daug Italijoje, jiems reikia taip pat užtikrinti ir prieigą prie socialinės apsaugos. Taip turėtų būti daroma taip pat kaip ir e, ilgalaikio gyvenimo šalyje leidimų turėtojams. Tai yra susiję su 2011 metų 908 direktyva. Vyriausybė sako, kad mėlynosios kartelės turėtai neturi turėti prieigos prie visų socialinės apsaugos paslaugų, bet čia Teisingumo teismas taip pat turėtų spręsti šį klausimą. Aš dar kartą pabrėžiu vienodo traktavimo aspektą. Ačiū. Dabar jau e, pradedam e, diskusiją. Pane Vikstram pirmoji. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju visiems, kurie dalyvaujate šiandienos e, mūsų komiteto popietinėme posėdėje. Mums tikrai labai svarbu klausytis apie, pasakom apie jūsų patirtį. Ir man šiek tiek keista, kad aš dabar turiu angliškai kalbėti, kai e, prieš akis sėdi Švedijos atstovė. Aš kalbėsiu švedų kalbą, prašom užsėti ausinės. Labai malonu. Nors kartą su švede E, kalbėtis tribūnoje, kuri e, kalba švedų kalba mūsų komitete. Labai malonu, ačiū Karin. Švedija daug kartų e, yra pasižymėjusi vienai par kitaip. Ir aštuoni žmonės iš aštuoniolikos tūkstančių yra sukūrę to, tokia sistema ir Švedija visuomet turi būti pateikiama kaip išskirtinė mūsų uh, veikimo būdai yra ypatingi tuo, kad darbdaviai ir vyriausybė suderina interesus ir tai yra vadinamasis švediškasis modelis, kuris e, yra tarnau kaip pavyzdys kitose ES valstybėse. Mes galim pasvajoti, gal kada nors taip ir bus, kad visos kitos perims tą pavyzdį. Ir man dabar kyla klausimas, ar mes vis, ne vis turėtumėm visi kartu dabar pagalvoti, ko reikia, kai gyvename pasaulinėme konkuruojančiame pasaulyje. Turime ieškoti darbo jėgos ir mažai kvalifikuotos ir aukštai kvalifikuotos. Ir jeigu dabar pažiūrėtumėm, kas dedasi kitose pasaulio dalise, pavyzdžiui, JAV, Tai visi puikiai žinom, kas yra žalioji kortelė. Paklauskit, ko nors Amerikoje, kas yra žalioji kortelė, tai bet kas pasakys, net ir Europoje visi žmonės žinos, kas yra žalioji kortelė, kas yra green card. Visi yra apie ją girdėję, bet turbūt niekas Europoje nežino, kas yra melinoji kortelė, kas su jie siejama, niekas apie tai nežino. Ir todėl e, mes dabar turim sukurti patrauklesnę sistemą, reikia kažką daryti, kad ne tik Vokietija naudotų tokią sistemą, kad priviliotų e, reikia reikalingus darbuotojus. Todėl aš dabar galvoju, kad būtų geriau, jeigu mes pabandytumėm rasti būdų e, įvertinti tas konkurencinės sąlygas, kurios egzistuoja pasaulyje ir padaryti tai, kas yra reikalinga visai ES. Visi bendrai turim kovoti, kad pritrauktumėm tuos darbuotojus, kurie mums yra reikalingi. E, Ir čia aš galiu prisiminti e, mūsų pokalbį su Šrilankos e, ministru pirmininku, kuris lankėsi ES. Jis sakė, kad šiuo metu ES yra mažiau populiari kaip e, kaip regionas ne tik studentams, bet ir mokslininkams ir darbuotojams. Man pačiai tai buvo labai skausminga, nes aš pati rengiau direktyvą apie studentus ir mokslininkus iš trečiųjų valstybių ir jų atvykimą Europos Sąjungą. Ir e, tada tokios valstybės kaip Šrilanko ir kitos valstybės atrodo vietoje Europos Sąjungos ieško kitų pasaulio dalių. E, Ir tada mes visų pradedam klausti, ką daryti, kad pakeistumėm padėtį, kad užtikrintumėm, kad tie žmonės trečiose šalise norėtų atvažiuoti į ES. Ir Šrilankos ministras pirmininkas sakė, kad geriau jų studentai ir mokslininkai važiuoja į Kiniją, Australiją, Kanadą ir JAV. Ir visi, kaip jau sakiau, žino, kas yra žalioji kortelė, bet niekas neturi supratimo, kas yra melinoji kortelė. Ką mes turėtumėm daryti, kad ES taptų patrauklesnė visam pasauliu? Thank you, Cecilia. This question of the attractiveness and branding. Šis klausimas apie ES mėlynosios kortelės patrauklumą ir reklamavimą lygnant su žaliaja kortele e, buvo labai aktualus daugeliu čia dalyvavusių kolegų, kai Franko Karfratini paskelbė vienamosios mėlynosios kortelės iniciatyvą. Ir tada buvo iškelta mintis, kad reikėtų Europoje sukurti kažką panašaus kaip žalioji kortelė. Tikslas atrodė labai toli siekiantis, niekas nesitikėjo, kad bus sukurta lygiai tokia pat sistema kaip Junktinėse Amerikos valstijose, bet dabar mes kenčiame nuo padarinių, kad nėra padaryta tai, kas būtų naudinga ir e, vertinga. Ir mes pralaimime, netenkame kvalifikuotų žmonių, e, netenkame mokslininkų, kurie, kaip jūs sakėte, geriau pasirenka Kanadą ir Junktinės Amerikos valstijas. Aš nenoriu skambėti labai negatyviai, e, nes apie tai aš jau ir anksčiau kalbėjau, todėl aš dabar jau ir baigsiu pasisakymą. E, Laura, Kora, Laura Korado ir kiti e, apie panašius dalykus kalbėjo, bet iš esmėsgi. Nuo pat pradžių melinosios kortelės sumanimas būtent toks buvo ir aš žiaugiuosi, kad Cecilija Vikstrum dar kartą tą problemą iškėlė. Klod, aš norėčiau dar vieną dalyką pasakyti. E, Švedijos ruoštų, ką mes galėtumėm padaryti, kad e, daugiau žmonių, negu mums iš tiesų reikia atvažiuoti ir naudotųsi melinąją kortelę. Iš Švedijos perspektyvos, kokie kriterijai galėtų būti pritaikyti, kad mūsų žemynas būtų patrauklesnis Dar pusę minutės aš papasakosiu vieną dalyką. Aš buvau JAV ir taksistas, kuris vežė mane iš miesto į oro uostą Vašingtone. Aš aiškiai mačiau, kad jis JAV dar neilgai gyvena. E, pradėjau jo klausinėti, kaip kas vyksta. Aš paklausiau, ar tu turi žalią kortelę. Aš klausiu, kaip gavai tą žalią kortelę. Jis man nusišypsojo plačiai, plačiai ir jis sakė, aš laimėjau per loteriją. Net ir taip gali būti. Aš nenoriu pasakyti, kad melinoji kortelė turėtų būti dalinama per loterijas, bet jos e, žaliosios kortelės patrauklumas yra visam pasauliui būdingas, visam pasauliui žinomas. O mes turėtumėm kažką panašaus sukurti ir Europoje. Aš e, nesiūlau jums dabar teikti pakeitimų tą temą, bet iš tiesų tai yra e, vienas iš būdų žaliai kortelį gauti loteriją. Aš nenoriu, kad ši diskusija būtų švediška, bet dabar Valero Bodil. Ir aš kalbėsiu švediškai, aišku. Ačiū Karin, kad e, tu čia atvykai. Aš norėjau šiek tiek sužinoti ir apie kitas valstybės kodėl taip sunku toliau į ateitį pagalvoti, kodėl negalim apsiribu, neapsiriboti tik tai už tos kvalifikacijos specialistais. Mes kalbam apie unikalų švedišką modelį. Ir dabar mes turim puikią progą pakeisti Melinosios kortelės direktyvą, kad apimtumėm daugiau valstybių, daugiau sistemų. Ir jau dabar tą kryptimį einame. Reikiagi mums ir aukštos kvalifikacijos, ir žemos kvalifikacijos žmonių. E, be to, aš galvoju apie trečiąją kategoriją, kurią aš suprantu, e, kurios pristatyti labai greitai negalime, per dešimt minučių nepavyks. Aš galvoju dabar apie tos pabėgėlius, prieklapšio ieškančiosius, kurie atvyko pas mus, kurie ilgą laiką mūsų valstybėse dirbo. Uh, E, gyveno ir po to e, galbūt jų prieglopščio prašymas yra atmestas, bet tai, jie jau yra mūsų valstybėje ilgą laiką dirbę. Kodėl mes negalėtumėm jiems suteikti galimybės toliau dirbti ir suteikti jiems darbą leidimui e, leidimą darbui, neišvarydami jų grįžti namo. Aš manau, kad tą padėtį galėtume pakeisti pakorekodami švediškus įstatymus. Tie, kurie jau dirba, tie, kurie apsirūpina ir kurie pažada, kad jie neprašys socialinių pašalpų, jie turėtų gauti tokį laikiną leidimą dirbti ir neturėtų būti išsiunčiami namo. Aš manau, kad tai būtų naudinga Švedijai. O kokie sunkumai yra kitoms valstybėms svarstyti panašiai kaip mums? E, ką Vokietija galėtų tuo klausimu pasakyti arba Italija? Kaip jūs ketinate įtakoti jūsų įstatymų sistemą, kad e, platesni veikimo būdai būtų sukurti? Labai ačiū. Noriu paminėti, kad švediškasis modelis e, mūsų posėdžiuose yra labai gerai pristatomas, ypač šešėlinių pranešėjų posėdžius, o dabar aš suteiksiu Italijos šešėliniai pranešėjai žodį Barbarai Spinelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti keletą konkrečių klausimų, kad mes galėtumėm e, geriau uh, užtikrinti Europos parlamento įtaką rengiančią direktyvą. Aš labai gerai suprantu, kad e, Švedijoje įstatymų leidėjai pritarė direktyvai, uh, kuri nenori pritarti šių direktyvai, kuri atšauktų nacionalinės sistemas, kurios labai gerai funkcionuoja. Aš, e, kaip suprantu, tos sistemos nėra panaikintos, bet dabar aš žvelgiu į naująjį direktyvos pasiūlymą ir matau, kad pagal ketvirtą straipsnį valstybės narės turi teisę sukurti palankesnės ar uh, kitokias sąlygas darbuotojų teisėms užtikrinti. Ir tai gali būti padaryta e, skirtingais aspektais, pavyzdžiui, lyčių lygybės aspektais, šeimos narių teisės, 16 straipsnis, procedūrinės teisės, 10 straipsnis. E, daug kitų straipsnių galėtumėm rasti. Ir juose yra kalbama apie laikiną nedarbą arba išvykimą iš valstybės teritorijos ilgesniam laikui. E, tuo atveju, kai yra gautas e, leidimas gyventi ilgesnį laiką. Scenarijų alternatyvų, e, pagal kurias nacionalinės sistemos gali veikti, yra daugybė. Aš norėčiau paklausti ypač daktarės Ekinger ir pono Gais bei ko pono Garizo. Ar naujasis pasiūlymas leis valstybėms narėms sukurti palangesnės sąlygas? Yra ir kitų straipsnių, ir kitų teisų numatytų dabartiniuose pasiūlymuose. Pavyzdžiui, aš dabar galvoju apie tai, kad naujoji melinoji kortelė e, peržiūrėtame dokumento variante reikš, kad yra išplečiama tarptautinė apsauga. Tačiau tai nebus taikoma siekiantiesiems prieglopščio. Kiek aš žinau, pagal švedišką sistemą siekiantieji prieglopščio gali gauti leidimą dirbti. Švediška sistema, galėtumėm pasakyti, yra konkurentingesnė negu melinosios kortelės sistema šio požiūriu. Taigi dabar išplaukia mano klausimas. Kokiuose kitose srityse galėtumėm pritaikyti E, šią direktyvą. Mes kalbam apie tam tikras išimtinės sistemas ir galbūt apie paralelės sritis. Kokias paralelės sritis galėtumėm rasti, ypač pagal dabartinę švedišką ar vokišką sistemą. Ar yra kokių mechanizmų, kurie būtų geresni, kurie galėtų būti įtraukti į dabartinį direktyvos pasiūlymą? Dar vienas klausimas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus. Bodil apie tai kalbėjo. Turime įtraukti darbuotojus, kurių kvalifikacija yra žemesnio lygio, negu kad dabar reikalaujama Milinosios kortelės direktyvoje. Ačiū. Ir aš dabar sugrįšiu prie prelegentų. Pirmiausia, Karin. Jo, japuč. Taip, aš pratesiu, kalbant apie švedišką sistemą ir jos atveriamas galimybės E, kaip padidinti susidomėjimą melinąją kortelę. Aš didelę dalimi manau, kad atlyginimų lygis yra labai aukštas. Ir tie, tai yra labai vienas iš svarbiausių kriterijų. Didžioji dalis e, atvažiuojančių žmonių yra 30-35 metų, dažnai jų karjera tik tai prasideda ir jie yra pasirengę judėti, kraustytis. Švedijoje yra sukurta tokia atlyginių sistema, kuri e, E, galbūt e, neleidžia taip lengvai privilioti aukštos kvalifikacijos žmonių kaip Junktinėse Amerikos valstijos, Australijoje ar Kanadoje. Ir man atrodo, kad e, e, aukštesnis atlyginimų lygis e, būtų vienas iš sprendimo būdų pritraukiant e, melinosios kortelės E, kandidatų. Kitas dalykas, jeigu melinoji kortelė eitų į mūsų sistemą, mes turėtumėm e, per tris mėnesius duoti atsakymą. Tai yra labai aiškus pranašumas. Tai reikštų, kad darbdavys be abejo turėtų peržiūrėti melinosios kortelės sistemą greta nacionalios sistemos ir išsiaiškinti, kaip ta sistema veikia. E, be abejo, kai kuriais atvejais, jeigu ta sistema būtų privaloma, mes ją ir naudotumėm, nepaisant to, kad mūsų dabartinė sistema irgi labai gerai veikia galų galegi e, viskas nusileistų į vietos lygmenį. Būtent darbdavys turėtų atsisėsti prie stalo ir e, susipažinti su komplikuota e, teisinė baze. Man atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, bet čiagi dažniausiai viską nulems paprastumas. Aš manau, kad mėlynoji kortelė palaipsniui gali įsitvirtinti ir jai atsivers gražios ateities perspektyva. Bet e, negalime tos sistemos įveikti, sugriaunant jau egzistuojančias geras sistemas. Ir labai svarbu, kad nacionalinė sistema išliktų. Ir čia aš kalbu apie tas grupės, E, darbuotojų, kurios mums, pažiūrėjau, Švedijoje yra reikalingiausios, gal kitose valstybėse viskas kitaip atrodo, bet Švedijai reikia labai aiškios kategorijos e, kvalifikuotų darbuotojų. Ir čia mes kalbam ne tik apie tai, kad Švedija yra priemusi labai daug prieglašio siekiančiųjų. Švedija šiuo požiūriu irgi yra labai ženkli valstybė. Galėčiau apie tai nemažai papasakoti, bet iš tiesų yra taip, kad uh, e, turime sukurti paskatų žmonėms kuo greičiau įsilieti į visuomenę. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, keturis mėnesius dirbo ir jisai nori dar metus dirbti, mes turim jam suteikti tokią galimybę. Galbūt galim pakeisti to žmogaus statusą nuo e, prieglopščio siekiančiojo prie laikino darbuotojo ar migranto siekiančio darbo. Ir aš manau, kad tai būtų labai svarbu. Ir labai svarbu, kad darbdaviai žinotų, jog tokia sistema egzistuoja. Čia ir baigsiu, turbūt visų klausimų neatsakiau, bet aš jau turiu užbaigti. Thank you very much. Um, and to Vito Geis, please. Zum Thema der Ausweitung. Dėkui. Toliau suteiksim žodį ponui Gais. Kalbant apie kvalifikacijas, jei pažiūrėsime, e, kokie e, demografiniai pokyčiai yra Vokietijoje, tai reiks vidutinio ligmens kvalifikacijų, pavyzdžiui, pramoninių mechanikų, medicinos seserų ir panašios kvalifikacijos darbuotojų. Vokietijoje yra problemų dėl užsienio kvalifikacijų pripažinimo, o tų vidutinės kvalifikacijos e, darbuotojų kvalifikacijas iš tiesų, e, tos kvalifikacijos sunkiai pripažįstamos. Taigi čia melinosios kortelės sistemoje tikimės šios problemos sprendimo. Kol kas labai sunku mum įsitikinti, išsiaiškinti, kurie trečiųjų šalių diplomai atitinka Vokietijos diplomus. Uh kai kalbame apie migrantus, tai jiem suteikiamas a, trijų, mėnesių, per, e, trijų metų pereinamasis laikotarpis, o kai kalbame apie mėlynasias korteles, kalbame apie 21-23 mėnesių laikotarpį. Giotės institutas, kuris propaguoja Vokietijos kalbą užsienyje, tai norinčių mokytis vokiečių kalbą skaičių ženkliai išaugo ir net negalime patenkinti viso poreikio. Tai rodo, kad nemažai žmonių planuoja vykti į Vokietiją. Dėkui. Toliau žodis gerbiamam Albertui. Dėkui. mes džiaugiamės pabrėždami, kad mūsų nacionalinė sistema nekonkuruoja su mėlynosios kortelės sistema ir pritarėme mėlynosios kortelės direktyvai, nes tai pasiūlo alternatyvių būdų, leidžiančių įspręsti esamas problemas. Dabartinė kvotų sistema yra klavėtėje Dėl to labai svarbu, kad melinosios kortelės sistema būtų vystoma. Dabar pabandysiu atsakyti klausimus, kurie buvo pateikti. Kalbant apie galimybę pasinaudoti Švedijos patirtimi, Italijoje vyksta panašios diskusijos, ar negalėtume atverti savo durų ir prieglopšio prašytojams, nes jei jų e, prašymai gauti prieglopsti nepatenkinami, tai ar jie gali rasti kokį kitą būdą likti Italijoje? Kol žmonės laukia atsakymo, kol nagrinėjamas jų prieglopščio prašymas, tai galbūt tuo laiku žmonės galėtų kreiptis dėl melinosios kortelės ir gauti darbą. Kalbant apie kvalifikacijas ir jų pripažinimą, Italijoje pripažįstamos pakankamai žemos kvalifikacijos. Čia remiamės abipusio pripažinimo principų ir turime atitinkamų kvalifikacijų sąrašą. Uh, Pavyzdžiui, turizmo srityje e, turime duomenų apie kvalifikacijų pripažinimą ir reiktų apskritai tos duomenys įvertinti ir platesnis kvalifikacijų pripažinimas galėtų irgi būti vienas e, iš būdų toliau žengti į priekį. Taip pat turime į pabėgėlių situaciją pasižiūrėti, į tuos, kuriem e, suteikta tarptautinė apsauga, tokių žmonių mūsų šalyje yra pakankamai daug. Dėkui, noriu padėkoti visiems mūsų trim kalbėtojams už tai, kad pasidalijote įdomią informaciją. Labai dėkoju Jum už viską. Ir šešėliniai pranešėjai iš tiesų m, mm, pasinaudos tuo, ką išgirdo. Ir kolegos dabar artėjame į galutinę mūsų, atėjome į galutinę mūsų klausimų dalį. Ir kviečiu kitus mūsų kalbėtojus. Tai yra ponas Lano, kuris yra ES, kuri yra ES darbo migracijos politikos specialistė ir pakalbės apie tai, kaip mėlynoji kortelė apskritai atrodo visos teisėtos migracijos kontekste. Norėčiau suteikti gerbiamai prelegentiai 10 minučių Dėkoju visiems kolegom, kurie vis dar yra mūsų klausimuose ir tikimės, kad jie irgi pateiks klausimų. Dėkoju, aš esu pagrindinė kalbėtoja šiandien, tai pabandysiu nekalbėti labai ilgai. Aš esu Hirtre Leno, dirbu tarptautinėje E, migracijos organizacijoje, esu darbo migracijos specialistė. Pakalbėsiu e, apie mėlynąją kortelę plačiau, e, ne tik apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Turim čia pagalvoti apie darbo rinkos poreikius, pabandysiu pristatyti bendrą kontekstą ir pateiksiu tam tikrų rekomendacijų Europoje, e, lyginant su kitomis pasaulio šalimis, labiausiai sensta gyventojai, sensta ir darbo jėga. Eurostatas yra pateikęs duomenys, kad 60 mm, metais ES darbo jėgoje, darbo jėgai trūks 90 milijonų žmonių, taigi turime imtis priemonių ir skatinti darbo migraciją, kad Europa išlaikytų savo konkurencingumą ir jos ekonomika galėtų ir toliau aukti. Ne tik mes, e, kaip migracijos organizacija, pasisakome už didesnę darbo migraciją, Mes manome, kad darbo migracija Europoje yra neišvengiamas reiškinys, nes gyventojai senėja, bet senėja, senėja Europoje, o kitose pasaulio šalise, pavyzdžiui, pietinėse valstybėse m, mm, auga, didėja darbo jėga, pavyzdžiui, e, kasmet 40 milijonų žmonių įžengia į darbo rinką ir tos pietinės valstybės, Afrika, negali e, suteikti darbo visiems šiem žmonėm. Taigi aišku, kad jie linkia ieškoti darbo ir plačiau, ne tik savo gimtinėse. Kai kalbame apie darbo migraciją, turime pakalbėti ir ne apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, nes tokių neaukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikis ES yra labai didelis. Ir jei pasižiūrėsime į tas 20 populiariausių specialybių, e, kur ES labiausia trūksta žmonių, tai tik 10 jų yra aukštai kvalifikuotų specialybių sąrašas, o kiti 10 yra uh, vidutinės arba žemos kvalifikacijos darbuotojai. Taigi labai trūksta vyrėjų, žmonių dirbančių su e, metalo apdirbimo staklėmis, sunkvežimių vairuotojų, e, slaugos personalo ir taip toliau. Taigi turime labai didelį ir nekvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Bet taip jūs pasakysite, gal ir turime, bet ES labai didelis nedarbo lygis, ypač pietinėse valstybėse narėse, ar tų darbo vietų negali vietos gyventojai užpildyti, dėja ne visuomet gali, nes ne visi turi reikalingą kvalifikaciją. Jeigu nesate elektrikas, tai negalite dirbti elektrikų, bet to yra darbų kurių vietos gyventojai nenori dirbti, arba tos darbo vietos yra toli nuo centrų ir vietiniai žmonės nenori ten važiuoti. m, mm, tokiem nekvalifikuotiem darbuotojams nėra teisinių, m, mm, teisėtų migracijos kanalų numatyta ES ir tai yra ne dėl to, kad nėra poreikio darbo rinkoje, tai yra dėl to, mm, kad to priežastis yra politinės. Kaip žinote, požiūris į migrantus yra neigiamas ir yra atliktas pasaulinis tyrimas, klausiant, ką žmonės galvoja apie migraciją. Vienintelis, vienintelė pasaulio dalis, kur imigracija požiūris yra neigiamas, yra Europa. Kitose pasaulio vietose žmonės palankiai žiūri imigraciją. Taigi skatinti migraciją Europoje, mm, kur žmonės neigiamai žiūri imigrantus, yra mm, politikams rizikingas dalykas. Ir dėl to matome, kad migracijos politika yra ribojanti. Ir net jei nebus e, teisėtų nekvalifikuotų darbuotojų atvykimo e, kanalų, tai negalime tikėtis, kad tie nekvalifikuoti darbuotojai netvyks. Jie atvyks, bet jie atvyks nelegaliai ir dirbs nelegaliai. Dažnai sudėtingomis sąlygomis, kai jų teisės nebus ginamos. Koks galėtų būti politinis atsakas? Aišku, kad ES turi pagerinti galimybę mm, migrantams teisę taip patekti Europos Sąjungą, kad jie galėtų mm, dirbti ES kaip tenkindami darbo rinkos poreikius. Bet kol kas tie legalūs teisėti kanalai apriboti tik aukštos kvalifikacijos darbuotojais. Yra įvairių direktyvų, įvairių rūšių e, žmonėms, aukštos kvalifikacijos studentams, tyriejams, sezoniniams darbuotojams. Taigi teisinė sistema, teisės aktai yra E, tokie daliniai, fragmentuoti ir tai grindžiama politinėmis priežastimis, nes valstybės narės nenori atsisakyti nacionalinio suvereniteto migracijos rytyje. Mm. 2005 metų politikos planai teisėtos migracijos rytise e, sakė, mm, tose planuose buvo nurodoma, kad reikia spręsti problemas susijusias su darbo rinkos poreikiu, su senėjančiais gyventojais ir a, susijusiais su žinių ekonomikos plėtra. Aš manau, kad mes turime išplėsti ES politikos sritį ir į teisėtos migracijos sritį įtraukti vidutinės ir žemos kvalifikacijos darbuotojus. O dabar mm, tokie darbuotojai, tokiem darbuotojams nėra jokio teisės akto. Kalbant apie darbo migraciją ir integraciją, turime turėti galvoje tuos, kurie yra jau čia ir sudaryti jiem galimybę patekti į darbo rinką, žiūrėdami į statistiką, matome, kad migrantai ir tie, kas turi tarptautinę apsaugą, jiem vis tiek labai sunku patekti į darbo rinką ir jie dažnai, jeigu jau patenka į darbo rinką, tai dirba darbus, kurie netitinka jų kvalifikacijos, jų kvalifikacija yra aukštesnė negu tie darbai, kuriuos jie gauna. Komisija yra nemažai dokumentų patvirtinusi, e, pavyzdžiui, kvalifikacijų darbo atvarkė ir taip toliau, kuriais siekiama atspindėti darbo rinkos poreikius bet turėtume stengtis įdarbinti tos žmonės, kurie jau yra čia. Dar man liko keletas minučių ir savo pasisakymą užbaigsiu pateikdama keletą rekomendacijų. Pirmiausia, tai turime pagerinti duomenų rinkimą, kad migracijos politika darbo srityje iš tiesų remtųsi įrodymais ir realiais darbo rinkos poreikiais, nes daugelį E, vykdomų politikos ryčių mm, įkvepia baimės ar netinkamas situacijos suvokimas, o e, mūsų mm, vykdomos politikos žingsniai turi būti pagrinsti realybė. Ir kita rekomendacija būtų, kad migracijos politika turėtų apimti visų kvalifikacijų, tiek aukštų, tiek žemų kvalifikacijų darbuotojus, uh, pagrindinius. Ir žinome, kad kai kurie ekonomikos sektoriai Europoje gali gyvuoti tik tada, jei yra mm, žemos kvalifikacijos darbuotojų migracija, pavyzdžiui, žemės ūkis. Taip pat turime sukurti saugius migracijos kanalus vidutinės ir žemos kvalifikacijos darbuotojams. Tokių kanalų e, išskyrus Švediją valstybėse narėse nėra tokie žemos kvalifikacijos žmonės labai mažai sąlygų turi legaliai dirbti daugelį valstybių narių. Ir aš manau, kad mes ne tik teisės aktus turime atitinkamai keisti, bet turime keisti ir Europos požiūrį į migrantus, požiūrį į vairovę. Ir jei mes norime, kad Europa taptų patrauklesnė pasauliui, tai turime parodyti, kad Europa mm, yra. Mm, mm, palanki migrantams. Jo lab, kad migrantai tikrai e, pozityviai prisidės prie Europos vystimosi. Dėkui, kad priminėte mums svarbiausius e, dalykus ir svarbiausias problemas. Labai ačiū. Ir dabar kolegos Ar turėtumėt kokių klausimų ir gal turit taip pat ne tik klausimų, bet ir komentarų visam šiam klausimui? Pone Valero, Jean Lambert, kol kas nori pasisakyti ir dar kiti kolegos jei norėtų. Aš vėl švediškai kalbėsiu. Manau, kad, kaip jūs pasakėte, e, kalbos pabaigoje gal ausinės reikėtų užsidėti. Arba, kaip Cecilija anksčiau sakė, mes e, neturim pakankamai e, patrauklumo daugumai žmonių atvykti čia į Europą. Tai priklauso nuo daugelio veiksnių, bet tai yra susiję ne tik su tuo, kad kitos pasaulio dalis yra patrauklesnės, tai yra susiję ir su tuo, apie ką mes ką tik kalbam. Mes nebesam maloniai priimanti visuomenė. Paplito rasizmas, E, daug baimės užsieniečiams ir priešiškumo užsieniečiams. Ir mes galvojam, kad žmonės, kurie gyvena kažkur kitur, gal ir norėtų atvažiuoti į Europą, bet kai jie išgirsta apie tai, kokios nuotaikos dabar visuomenėje dominuoja, jie nusprendžia čia nebevažiuoti. Todėl aš manau, kad tai yra labai svarbi priežastis, kodėl žmonės čia nebenori atvažiuoti. Galva labiausiai apie tuos žmonės, kurie e, ketina atvažiuoti, arba tos, kurie čia gyveno, čiagi iš atvažiavusių daugelis yra pabėgėliai, karo pabėgėliai, atvažiavę į Europą e, išsigelbėti ir mes bandom jiems duoti darbą. Bet žinoma, egzistuoja ir ta kategorija, kurie ne, nuo karo bėga, e, kurie lygiai taip pat kartais nuskesta viduržėmio jūroje arba miršta pakeliui. Ir Europa pareiškia, kad jiems vietos Europoje nėra, bet nepaisant to jie važiuoja į Europą ir ieško uh, legalesnių būdų patekti į Europą. Turim galvoti apie legalų pritraukimą žmonių į Europą. Žmonės turi suvokti, kad egzistuoja legalūs kanalai. Jie turi pasirinkti ne kontrabandininkus, o legalius migravimo kanalus. Taigi, kaip Jūs galvojate, ką Europa turėtų padaryti? gal e, mes neturim tik tai keisti mėlynos kortelės direktyvas, galbūt turėtumėm kažką daugiau padaryti. Ir e, neužtenka, kad tik tai pavienės valstybės taiko atskirius specialius metodus ar specialius įstatymus, kad integruotų žmonės, kurie ne tik iš karo bėga, ne tik nuo karo bėga. Much, Bodil. Dėkuoju. G. Lambert dabar kalbės, bet prieš tai noriu paminėti, ką kalbėjau pradžioje. Turime aiškes kompetencijas mūsų komitetui ir dži e, bus atsakinga šito klausimo, bet jinai abiejų komitetų narė. Ačiū. Norėjau šiek tiek pakalbėti apie tą klausimą, kurį Bodė iškėlė. Kai kalbam apie mėlynę kortelę praeityje, buvo sakyta, kad kai kurios valstybės narės ypatingai stengiasi įdarbinti, pavyzdžiui, Vokietijoje informacinių technologijų darbuotojai iš Indijos buvo pritraukiami. Ir buvo pasakyta, kad e, buvo sulaukta nemažos sėkmės, kad jie galėjo darbinti tos žmonės, kurios norėjo. Bet buvo pasakyta, kad ES yra rasistinė vieta. kad ES yra viena iš, pasaulio, iš pasaulio vietų, kur yra negatyviai žiūrima į migraciją apskritai. Pasižiūrėkime, kokias, kokias turime papildomas priemonės, pavyzdžiui, kovos su diskriminacija, teisės aktai, kuri sustiprina vienodo traktavimo principus bet turime kalbėti ir apie atsparumą šiuose klausimuose. Toliau atlyginimo ribos nustatymas. Švedija turi labai daug kolektyvinio dėrėjimuose pavyzdžių, to neturi kitos valstybės. Ar tai reiškia, kad kiekviena valstybė narė turėtų turėti uh, veiksmų laisvė nustatydama e, darbo užmokesčio lygį ar ribą? Ar tai būtų naudinga jūsų požiūriu? Ar geriau reikėtų ieškoti kažkokių vienodumų, suvienodinimo? Taip pat man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs manote, mes turėtume elgtis dėl kvalifikacijų pripažinimo ir tie, tų asmenų, kurie čia atvyksta ir taip pat dėl patvirtinimo tų kvalifikacijų, kurios, kurias čia įgyja žmonės prieš sugrįždami į savo šalį. Taip pat, ar jūs manote, aš turiu visą sąrašą klausimų, dėl teisės dirbti šeimos nariams pagal mėlynąją kortelę. Ar tai reikėtų apriboti darbo rinkos testavimu? Jeigu galvojate atvykti Europos Sąjungo, tai turbūt galvojate ir savo šeimą atsive, atsivežti. Ir galbūt jūsų sutoktinis negalės dirbti, neturi tinkamo pasirinkimo. Kaip tai turėtų veikti, kaip tai galėtų paveikti žmonių pasirinkimą? Pavyzdžiui, jeigu asmo turi meisinį išlaimą, jis gali rinktis, į kurią šalis nori vykti šiais laikais. Jeigu mes norime būti patrauklus, ką mes turime daryti papildomai? Dėkuoju. Kiti kolegos, manau, taip pat norės pakomentuoti. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti šiuo metu? Ne, dėkuoju. Tuomet prašau, ponia Lano, atsakyti. Pasistengsiu atsakyti. Dėkoju už naudingus ir įdomius komentarus ir klausimus. Dėl ekonominės migracijos ir dėl to, kad ne visi asmenys, kurie atvyksta, yra tarptautinės apsaugos gavėjai. Ir ką gali padaryti ES dėl to? Tai labai sunkus klausimas ir aš turbūt neturiu jį atsakymo, bet noriu pateikti keletą pamastymų. Pirmiausia, manau, kad mes turime galvoti apie tam tikrų kanalų atverimą darbo migracijai. Tai nereiškia, kad visi galės atvykti ar gauti naudos, bet bent jau žmonės, kurie turi įgūdžių ir mums nebūtinai reikia aukšto lygio įgūdžių žmonių, mums reikia ir žemesnio įgūdžių lygio žmonių. Uh, kad jie galėtų legaliai atvykti, o nebūtinai keliauti per jūras. Taip, yra paklausa ir žmonės atvyks, jeigu yra tokia paklausa. Ne vien stumimo veiksniai veikia, bet ir traukos veiksniai. Ne vien žmonės, kurie ieško geresnio gyvenimo, palieka savo šalį. Ir čia ES yra poreikis darbo jėgos. Ir tai leistų išspręsti teisėtos migracijos uždavinius. Kokius aspektus turėtume svarstyti? Bandau pažiūrėti, ar gerai supratau jūsų pateiktus klausimus. Jūs klausėte apie atlyginimo ribą ir ar tai yra naudingas dalykas. Aš galiu pasakyti, tai kaip yra nustatytas atlyginimo lygis pagal šią Milinosios kortelės direktyvą, tai nėra naudingas dalykas. Aš manau, kad ten yra neatsižvelgiama į tam tikrus skirtumus tarp sektorių. Pavyzdžiui, informacinių technologijų specialistas gali būti daugiau apmokomas nei kitų sektorių darbuotojas. Taip pat reikėtų pagalvoti apie, apie studentus, apie e, mokslininkus, triejus ir taip toliau. Ir siūlomas pasiskirstimas yra geras dalykas. E, atlyginimo riba yra sumažina, taip pat yra atsižvelgiama į studentus, į jaunus darbuotojus. Bet vis tiek čia neapimami visi skirtumai, kurie gali būti tarp sektorių. Daugiau kalbam apie kolektyvinį susitarimą, kolektyvinio dėrėjimų susitarimus. Apie kvalifikacijų pripažinimą. Labai sunku integruoti žmonės, jeigu mes negalime pripažinti jų kvalifikacijos ir įgūdžių. Čia kalbu ne, ne vien apie formalias kvalifikacijas, bet ir apie įgūdžius, formalaus ar neformalaus mokymosi būdų įgytus. Ir čia reikia sukurti daugiau priemonių, daugiau sistemų, kad galėtume taip pat visą tai suderinti, nes dabar yra tokia padėtis, kad viena valstybė pripažįsta tam tikrą kvalifikaciją ir įgūdį, o kita valstybė narė to, ne, to nepripažįsta. Tai nėra lengvas procesas. Toliau dėl teisės dirbti šeimos nariams ir kad tai riboja darbo rinkos testas. Čia mes nepritarėme šiai nuostatai. Tai tikrai nepadidins milinosios kortelės patrauklumo ir galiausiai, net jeigu nebūtų atliekamas darbo rinkos testas, asmuo vis tiek turės, ieškodamas darbo, jis turės pademonstruoti tas asmuo, kad jo patirtis ar jo įgūdžiai yra patrauklus, kad, tarkim, darbdavys būtų suinteresuotas įdarbinti Melinosios mm, kortelės turėtojo šeimos narį. Ir paskutinis klausimas dėl darbo migracijos politikos žemesnio lygio įgūdžių turintiems migrantams. Taip, reikia papildomų politikos skripčių ir priemonių, tai yra būtina, nes daugelie valstybių narių nėra nacionalinių sistemų, kurios būtų veiksmingos. Švedija turi, bet daugumoje valstybių narių neturi, o toks poreikis yra. Tokios šalis kaip Lenkija, Lietu, Lietuva, kitos valstybės vis daugiau įdarbina žemo lygo įgūdžius turinčius darbuotojus iš kitų kaiminių šalių, iš Moldavijos, iš Gruzijos. Ir tos valstybės atsiprašau, ir tos valstybės narės tikrai deda daug pastangų, bandydamos pritaikyti savo sistemas, kad būtų sukurta pridėtinė vertė, kad būtų galima gauti naudos ir kad būtų galima užtikrinti teisėtą migravimą asmenų, kurių įgūdžiai yra žemesnio lygio. Ačiū. Dabar norėčiau padėkoti Jums ir visiems kalbėjusiems anksčiau, taip pat visiems komiteto nariams, kurie uh, E, buvo iki pat pabaigos klausimų. Tikrai galbūt nevei, nevertėtų daryti kažkokių išvadų man dabar kalbant apie tokią išsame temą kaip teisėta migracija. Bet tie komiteto norė, kurie vis dar čia yra, jiems norėčiau pasakyti, kad mūsų užduotis yra, yra labai svarbi. Nes tai, ką iki šiol dirbo šis komitetas dėl studentų ir mokslininkų tyriejų, mes suprantame, kad teisė tos migracijos sritis yra labai prieštaringa, jeigu žvelgsime e, platesnėme kontekste. Mes galime svarstyti komisijos pasiūlymą, galime diskutuoti, analizuoti šiandienos klausimus ir iš to suprantame, jog egzistuoja labai gilios problemos - suverenumas, mm, nacionalinės sistemos, ES įvairius klausimai, kova su rasizmu, ksenofobija ir taip toliau. Šis pasiūlymas yra, tik, turėtų būti labai kompetitingas, siekiant užtikrinti, kad teisėtos migracijos sritis uh, galėtų tinkamai veikti. Tai neturės vertės, jeigu mes nesukursime labai kompetitingo ir profesionalus požiūrio į teisėtą migraciją. Deja, šis rytis yra ypatingai sudėtinga ir čia deja ES nepasiekė sėkmės, mes nepakankamai pritraukėme žmonės, vis dar kūrėme bendrą Europos prieglopščio sistemą, yra daugybė migrantų integracijos problemų ir mūsų tikslas yra susitelkti į šį pasiūlymą ir sukurti, parengti jį kuo galima geresnį. Aš dėkingas šešėliniams pranešėjams ir turime pasistengti, kad šis pasiūlymas tikrai būtų geras. Artėjant kalėdoms surinksime šešėlinį prašyjų susitikimą. Dėkoju kalbėtojams visiems kolegams, kurie padėjo mums šiandien. Ir Dėkuoju už diskusijas, už nuomonę, dėkuoju visiems už pagalbą šiandienos klausimuose labai sudėtinga ir svarbia tema, tai yra teisėtos migrancijos priemonės. Dėkuoju visiems organizatoriams. Dar kartą ačiū ir susitiksime rytoj.